So good afternoon. If you, I think we can, we can start as we have to finish at. Siūlau pradėti, nes turime baigti lygiai 18 valandą mūsų darbą. Antrojo mūsų antros mūsų susitikimo dalies pradžioje iš karto noriu suteikti žodį poniai Maginis, Europos parlamento pirmininko pavaduotojai ir EP tarpininkai tėvų vykdomo vaikų grobimo atvejai. Ačiū, kolegos, ačiū, kad susirinkote ir dėkoju už galimybę aptarti su jumis tai, kokį vaidmenį prisėmiau, tai yra tapau vaiko teisų, sutikau tapti vaiko teisų tarpininkė Europos parlamente. Noriu pasidalinti savo patirtimi sukauptą iki šiandien ir taip pat savo išvalgomis šią temą. Savo įžanginėse pastabose kalbėsiu trumpai, nes po to išklausysime ekspertų pasisakymų. Norėčiau padėkoti tiems, kurie uh, parengė šią studiją ir uh, tuos, kurie inicijavo tą studiją, tiems, kurie inicijavo tą studiją. E, ši studija šitam vaikų, tėvų vykdomo vaikų grobimo tema yra tikrai e, įdomus dokumentas. Šį rytą kalbėjau tarpininkų konferencijoje. Visi kalbėdami apie vaikus ir, ir jų tėvus, kalbėdami apie, apie vaikų grobimą, visada minime geriausius vaiko interesus. Tačiau skirtingose jurisdikcijose skirtingai suprantama, kas yra geriausi vaiko interesai. Ir du teismai dviejose valstybėse narėse tą pačią situaciją vertina skirtingai ir prima skirtingą nuosprendį. Tai yra interpretavimo dalykas, vadovavimės Hagos konvencija ir Briuselio antraja konvencija, tačiau kai vaikai grobiami, jie iš karto sugražinami į savo gimtinę. Bet dabar matome, kad laikotarpiai ilgėja. E, šešių savaičių terminas, kuris yra nurodytas Hagos konvencijoje, neįvykdomas, jo nesilaikoma, kartai už, tai užtrunka keletą metų, netgi teismo sprendimai neįvykdomi ir todėl šiandienos mintis e, šiais klausimais bus labai svarbios. E, žmonės, su kuriais susidurėme šiame darbe, yra labai labai nusim, nusiminę, pat, pat, papuolė į neviltį, jeigu jie jau griebėsi tokių priemonių. Mes galime susisiekti sunku patentingomis institucijomis valstybėse narėse, sprendžiant tokias tokius konfliktus ir pasiūlyti gairias žmonėms, kurie yra atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje. Tai labai emocionalus dalykas, turime tai suvokti. Ir aš taip pat padirbusi kelias, keletą mėnesių e, šiame poste nusprendžiau ieškoti kitokio pavadinimo tam biurui ir nusprendžiau, kad reikia apibriežti jo funkcijas. Svarbu, kad parlamentas turi priežiūros funkcijas šiuo klausimu. Mes esame iš, iš e, e, skirtingų valstybių narių ir, ir mums patikėta koordinuoti, būti barometru šių, šios situacijos skirtingose valstybėse narėse. E, situacija kiekvienoje šalyje vertinama kitaip ir mes taip pat manome, kad reikia siūlyti reikalingus pakeitimus, o pakeitimai tikrai yra reikalingi. Noriu pridurti, kad ne tik mano biuras sprendžia šios klausimus, taip pat ir peticijų komitetas, Libe komitetas. Piliečiai kreipiasi ir į kitus komitetus. Matau Peterį Jarą iš peticijų komiteto, kuris ką tik prisijungė prie mūsų. Tikiuosi, kad jis pasisakys šiuo klausimu. Noriu pasakyti, kad vis daugėja problemiškų atvejų ir šioje situacijoje nukenčia vaikai, na ir suaugusiai žinoma. Turime pamastyti, kaip galėtume patobulinti situaciją. Vienas dalykas yra teisės aktas, tačiau gyvendinimas yra kitas dalykas. Ir kuo ilgiau vaikas būna atplėštas nuo savo namų, nuo savo gimtinės, tuo sunkiau įvykdyti veiksmingą sugražinimą ir vaikams daroma žala tokiuose situacijose. E, na, būtų galima išreikšti norą, kad suaugusieji galėtų elgtis padariau, tačiau kai santykiai suyra, visko nutinka. Todėl norime, kad teismų darbas būtų veiksmingesnis ir nuoseklesnis. Galbūt reikia ir daugiau informacijos ir galbūt apie tai pakalbėsime čia kad e, galėtume tobulinti padėtį, turime remtis duomenų baze, suvokti, kurią kryptimi norime eiti. Ir informacija apie šeimos teisę yra svarbi, kad geriau suprastume padėtį. Užbaigdama, noriu pasidalinti galutinėmis pastabomis. Šiandien yra, šiandien yra tikrai svarbi, šiandien vyksta e, svarbus šios temos klausimas. Aš perskaičiau visą apžvalgą, nepristatinėsiu jos detaliai, nes ją netrukus nagrinės kolegos. Noriu padėkoti tiems, kurie man padėjo ją peržiūrėti. Tai nauja parlamento darbo sritis ir noriu pasakyti, kad tai sritis, kuri man rūpi, tai man rūpi, ji man rūpi ir iš politinės perspektyvos. Vaiko teisės ir vaikų gyvenimai yra labai svarbu. Ir jei vaikai nukenčia ankstyvame amžiuje, tai atsiliepia vėliau gyvenime ir sudarus sudėtingoms aplinkybėms turi padėti advokatai. O diskusijos dėl Hagos konvencijos įvykusios neseniai Strasbūre, kuomet pasiekinam aštuonias naujas e, Hagos konvencijos narės savo e, pasisakymę tą progą sakiau, kad, kad tai puikus metai ir, ir kad, kad Hagos konvencijoje viskas aiškiai surašta, tačiau gyvenant praktikoje uh, nuostatas viskas nėra taip aišku, ne visada įmanoma laikytis terminų, yra nesusipratimų tarp valstybių narių ir būtent šiuos klausimus turime spręsti. Linkiu sėkmės tolesnėme darbe, dabar išklausysime studijos pristatymo. Ačiū. Uh, Ačiū, ponia Maginės, jūs kalbėjote labai tikinamai. Išklausysime uh, studijos pristatymo. E, ja, tai padarys ponas Petreli iš Lozanos e, Šveicarijos lyginamosios teisės instituto. Pone Petreli, Preteli. Ačiū. Iš tiesų tai labai emocionalus klausimas ir mūsų studija tai ir atskleidžia. Noriu suteikti žodį savo kolegai Džonui, nes e, studijoje yra statistinių duomenų apžvalga, o jis kaip tik ir buvo atsakingas už tą dalį. Labadiena. Rengdami šią apžvalgą mes rėmėmis duomenimis apie vaikų grobimą ir tarptautinę santokas ir ištokas ES. Rėmėmės statistiniais duomenimis, kuriuos renka nacionalinės institucijos. Svarbu suvokti, kad statistika nebūtinai atskleidžia e, visą situaciją. E, paskutiniai duomenys apie vaikų grobimus yra 2008-ųjų, o duomenys apie ištokas ir santokas 2007-ųjų. E, mažai duomenų iš 2012-ųjų šalis duomenys renka skirtingai ir todėl nėra paprasta juos lyginti. Visų pirma, santokos ir ištokos. Tarptautinės santokos, e, tai santoka sudaroma tarp dviejų užsieniečių konkrečioje šalyje arba tarp užsieniečio ir šalies piliečio. E, su kai kuriamis išimtimis e, šalis beveik nerenka duomenų apie tarptautinių porų ištokas, ypač jeigu jos turi vaikų. E, kągi skleidžia turimi duomenys. Daugelį šalių tarptautinių santuokų skaičius išlieka vienodas, lyginant su įprastiniu santokų skaičiumi. E, kai kuriais atvejais jų skaičius išaugo ir sumažėjo, o 2012-aisiais tokių, tokių porų skaičius nustojo mažėti ir situacija yra skirtinga skirtingose šalise kalbant apie šalis, apie kurias turime visus duomenys, tarptautinių ištokų skaičius per tą patį laiką nuolatos augo. 2012 duomenys e, parengti pagal, kitokie, im, pagal kitokį pavyzdį, tačiau 2013 ištokų skaičius buvo e, toks pat, nebuvo nei mažėjimo, nei augimo. Toliau vaikų, e, tėvų vykdami vaikų grabimo atvejai Duomenis apie tai renka Inkastat, Hagos konvencijos duomenų centras. Yra duomenys apie 1999, 2003 ir 2008. Mes e, rėmėmės ir taip duomenimis, kuriuos mums suteikė nacionalinės institucijos, ypač apie pastaruosius keletą metų. Vienas iš studijos grafikų yra čia. Nelengva jį interpretuoti, bet tai yra iliustratyvus grafikas atspindintis vaikų grobimo atvejais per 13 metų. Bendrais bruožais daugumoje šalių didėja prašymų sugražinti vaikus. Nuo 2003-2008 buvusi stiprėjimo tendencija dabar sumažėjo. Ir dabar žodis poniai Pretelė. Petrelė tai yra. Ačiū. O štai, kad pristatėte duomenų rinkimos trūkumus. Savo pristatymę aš, bandys, aš bandysiu aptarti ju, juridinio reglamentavimo trūkumus ir Hagos konvencijos įgyvendinimo aspektus. Kaip jau sakiau, tai emocionalus klausimas ir čia reikia pakeitimų. Šiandien Europos teismo teisėjas spre, e, svarstantis, sprendžiantis vaikų grobimo bylą, e, taiko Hagos konvenciją ir Briuselio antrąjį reglamentą. Reikėtų sustiprinti Hagos konvencijos išplėtotą mechanizmą, tai yra e, nedelsiamas nepilnamečių sugražinimas į šalį, iš kurios jie pagrobti. Buvo tikėtasi, kad bus sukurta reikalinga atgrasa, kad, būt, kad, nus, kad baigtųsi vaikų grobimo atvejai. Tačiau, kaip atskleidžia statistika, tas atgrasos veiksnys nėra pakankamai veiksmingas. Statistiniai duomenys teiktų, kad e, priešingos tendencijos sumažėjo, nes išaugo prašymų sugražinti vaikus skaičius. Turime nagrinėti, kodėl nepasisekė užkirsti kelio šiam reiškiniui. Manome, Hagos konvencija tapo savo sėkmės auka. Automatiško sugražinimo mechanizmas yra toks veiksmingas, kad jis yra panaudojamas ne tiems tikslams, kuriems jis buvo sukurtas. Hagos konvencija, ir tai matosi iš parengiamojo darbo, turėjo e, atgrasyti nuo tikrų vaikų grobimo atvejų. Buvo remtasi hipotetiniu atveju, kuomet vaiką pagrobė tėvas, kad pasipriešintų, kažkaip sugadintų santykių su motina. Ir tai matosi ir dvišalėse sutartise, kurios pasirašytos ypač su arabų šalimis, kalbant apie trečiasias šalis. Yra susitarimai tarp arabų valstybių ir Prancūzijos, Libano, Egipto, Maroko, nes tose šalise motinos teisės vaiko atžvilgių yra kitokios nei Europoje. Taigi, Hagos konvencija ir buvo skirta tokiems atvejams. Tačiau ją pradėta interpretuoti kitaip. Hagos konvencija e, stigo pusiausvros, nes pirmenybė buvo e, teikiama vienam tam iš tėvų, kuriam buvo patikėta vaiko globa. Tačiau Hagos konvenciją pradėti interpretuoti kitaip išplėtotas e, nepilnamečių apibrėžimas ir dabar bet koks nepilnamečio e, teisinės gyvenamos vietos pakeitimas jau yra svarbus. Taip pat e, išsiplėtė teisėjų žinios, ypač tų teisėjų, kur, kurie gali suteikti, duoti leidimą, nurodyti tėvams gražinti vaiką. Tačiau vaikai dabar gražinami vis vėliau į, į ten, iš kur jie buvo pagrobti ir, ir dėja formuojasi tokia liūdna precedentų teisė šioje srityje. Turime nagrinėti ir elgesį, kurį galima būtų apibūdinti kaip tarptautinį, tarptautinis nepilnamečių grobimo atvejus. Uh, Briuselio reglamentas 2A sustiprina nedėlsiamo sugražinimo mechanizmą ir tai yra pažanga, žingsnis priekin. Tačiau reikia nagrinėti tris aspektus, jie visi išvardinti skaidrėje. Visų pirma, atvejus, kuomet tėvai, ypač tėvas, E, piknaudžiauja vaiko teisę sugrįžti į savo gyvenamą šalį. Pavyzdžiui, e, vaiką gyvenantį Airijoje tėvas išsivežė į Egiptą. E, tėvas, vienas iš tėvų, kuriam buvo patikėta globa, motina, gali pasipriešinti kito tėvo dalyvavimui vaiko auginime. Neseniai buvo atvejs, kuomet mm, mama iš Lietuvos pasiskundė sudariusią padėtimi ir buvo priteisotas, kad Lietuva pažeidė žmogaus teisų konvencijos 8 straipsnį. E, taip pat grabimo atvejai, kurie vykdomi siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus, tai yra savyginos E, elgesys ir, ir, ir konvencijos, Šagos konvencijos 13 straipsnis, pavyzdžiui, pritaikomas tokiems atvejams. Yra atveju, kai reikia nedelsiant užtikrinti vaiko apsaugą ir laikas nuo grobimo, tarp grobimo ir vaiko sugražinimo į ten, iš kuris pagrobtas, turi būti, kiek mano, trumpesnis. Reikia skub, staigios, skubios reakcijos. Tačiau tokie šios teisės nuostatos e, pasitelkiamos vis dažniau, at, tokių atvejų dažnėja. Tai atvejai, kurie atsispindi statistiniuose duomenyse ir būtent todėl darome išvadą, kad grobimų skaičius auga. Tai susijęs su laisvu darbuotojų judėjimo principu taip pat e, tėvams suteikiamų teisių mat, pasimatyti su savo vaiku. E, tėvai atvyksta, vienas iš tėvų atvyksta pasimatyti su vaiku ir tai pažeidžia kito tėvo teisės. E, I, i, konkrečiai e, vienas iš tėvų, kuris pasinaudoja galimybę išvykti gyventi kitą šalį. Taigi tai yra neteisėtas vaiko pervežimas. nes tai de facto keičia vaiko santyki su kitu tėvu. Ir todėl tai yra pagrindas reikšti susirūpinimą, nes teisėjai nėra linkę pareikalauti, kad vaikas būtų sugražintas. To, to, to, nutartis tokiuose teismo bylose privalamo, pri, paskelbiamos vėluojant, vilkinamos bandant išsiaiškinti, ar tikrai įvyko vaiko pagrobimas ir bandant išsiaiškinti, kokie būtų geriausi vaiko interesai. Tokiais atvejais įgyvendinimas, nuostatų įgyvendinimas nėra mus tenkinantis, nes reikia įvertinti labai tiksliai, kokie yra geriausi vaiko interesai. Ir mm, skirtinga situacija yra to. E, to tėvo ar motinos, kuris gyvena šalyje, kurioje mm, bylas, teismas nagrinėja bylą ir to tėvo, kuris išvyko į kitą šalį. Seregatosas geriausiai žinomas atvejais, kaip, ką, ką, ką gali duoti tai, kad žinai, išmanai e, teisinę sistemą, žinai situaciją, tai sąlygoja ir teismo atsaką. Iš esmės tai ne, ne dviejų tėvų santykiai, bet dviejų teisinių sistemų e, santykiavimo dalykas. Taigi reikia visų pirma skirti, atskirti rimtesnės bylas ir tas bylas, kuriuose reikia labai atidžiai e, išnagrinėti bylos medžiagą. Mes siūlome pritaikyti įvairiausius filtrus, priklausomai nuo e, atvejo sudėtingumo. Visų pirma, paspartinta procedūra, kuri turėtų būti taikoma e, ypač sudėtingais atvejais. Kitais atvejais kai, kai reikia geriau įvertinti nepilnamečio interesus, mes siūlome numatyti mm, iš ankstinės priemonės dėl vaiko sugražinimo, o tėvų sutarimas e, būtų ta, tai, kas geriausiai užtikrintų vaiko interesus. Jeigu tėvai negali susitarti, tuomet sprendimą reikėtų priimti draugę su teisėjais. Teisėjai Teisėjai įprastinėje nustatytoje vaiko gyvenimo vietoje turėtų tokį sprendimą priimti. Tai paremta Bruselio 2A konvencijos 15 straipsnių. Galiausiai tik tai tais atvejais. Tik tose bylose, kur iškyla konfliktas tarp dviejų teisėjų, tie teisėjai negali susitarti, reikia trečiojo, trečiosios instancijos, tai supranacionalinio teismo, šiuo atveju Europos žmogaus teisų teismo, kuris išspręstų tokią bylą. Studija, parengta studija turi daug, pateikę daugiau informacijos ir mes tikimės, kad vyks diskusijos šią oper sudėtingą temą. Ačiū šį labai įdomų pasisakymą ir iš karto suteikiu žodį mm, Europos mm, šeimų mediatorių tinklo per sieną teisininkų ir mediatorius Piros Ivadopulas. Ačiū, mūsų tinklo vardu noriu padėkoti už šį kvietimą ir Norėčiau savo pasisakymę kalbėti apie mediaciją vaikų grobimo bylose. Ir čia visų pirma reikia kalbėti apie teisinį pagrindą, kaip mediacija čia veikia tose bylose. Visų pirma, Biršalio 2 bazinis reglamentas 80 mm, metų Hagos konvencija numato mediaciją šeimos bylose ir tai, kaip valdžios institucijos turi siekti dirbti kartu, kad būtų kartu išspręsta byla, kad būtų susitarimas. Nes mediacija vaikų kraimimo bylose remiasi 2008-58 direktyva, kur kalbama apie galimybę teisėms suteikti uh, šalims teisę pabandyti mediacijos procedūrą. Šeštas straipsnis numato e, su, galimybę kaip dabar tai veikia tokio tipo mediacija. Visų pirma, Mm, tokia šeimų bylų mediacija per sieną gali būti panaudota bet kokiu bilinėjimuose ar etapu arba prieš bilinėjimąsi, kai yra tinklai, e, kai, kai į tinklą kreipiamasi, mm, gali būti ir netgi prieš pat teismo sprendimą gražinti ar negražinti vaiko. Tai visose tose etapuose, aišku, galima neutralioje vietoje kažkur tai, tai padaryti toje valstybėje, kur sulaik, kitas yra vaikas ar vaikai tuo momentu. Aišku, tai yra bylo šalis ir tie tarpininkai, mediatoriai dirba kartu, nes būtent aš paminėjau, kad yra ne vienas mediatorius, o bent ke, e, du ar keli, daugumoje yra ir advokatų, teisininkų pagalba, nebūtinai tiesiogiai e, dalyvaujant jiems toje procedūroje, bet per, pažiūrėjau, Skype, per telefoninius skambučius ir taip toliau, kad kaip yra siekiama susitarimo ne, ne per teismą. Ir aišku, yra ir, ir bendri susitikimai, ir atskiri susitikimai, dažniausiai tai yra bendri susitikimai. Uh, mes stengiamės, kad šalis tarptau, kad šalis derėtų, derintų tas klausimas, kaip išspręsti situaciją. Dabar dėl mm, visų etapų, dėl to tarpininkavimo. Visų pirma, turime peržiūrėti visą bylą, ar, ar tikrai ji būtų perėtų tarpininkavimo etapą ir užmesgami reikalingi ryšiai išsiaiškinant kur, kaip, kada turėtų tas tarpininkavimas įvykti su bylos šalimis ir teisininkais yra e, suderinami tie klausimai ir prasideda tarpininkavimas. Aišku, pirmasis etapas yra mm, įžanga, susitarimas, kad vyktų tarpininkavimas, tada apibrėžiami tie klausimai, kurie turi būti darbo atvarkė, Tada yra tyrimo etapas, kur um, tie tarpininkai bando išsiaiškinti ginčio visus aspektus. Paskui yra dėrybo etapas, kur generuojami galimi sprendimai. Grobimo atveju yra sprendžiama, kur turėtų vaiko gyvenamoji vieta nustatyta, ar čia, ar toje valstybėje, iš kurios vaikas buvo pagrobtas Na ir galiausiai, jeigu yra surandamas sprendimas, tai yra penktasis tada etapas, galtinis susitarimas. Kai yra tarptautinės bylos, aišku, kult kultūriniai skirtumai dažnai e, grėsia sužlugdyti tą tarpininkavimą, nes eina kalba apie santykius e, tarp tėvų, bet galbūt tai nėra taip svarbu. Svarbiausia yra apie tą e, pasidalymą etapą po išsiskirimo ir ištakos dažniausiai ir įvyksta vaiko grobimas, būtent tada tėvai nesusitarė ir yra dažniausiai mažų vaikų grobimas arba neteisėtas sulaikimas, um, nes dažniausiai tėvai um, jaučiasi uh, bejėgiai, ką nors pakeisti, jaučia pyktį, neapykant ir uh, kiekvienas iš tėvų, aišku, bijo, kad, bijo, kad praras vaikus ir dėl to ir vyksta Mm, tas grobimas ir, ir būtent labai svarbu ir aišku, kokie yra jų jausmai. Bet svarbiausias klausimas yra, aišku, nuo ko mes pradedame tarpininkavimą, tai yra, ar vaikas turi būti gražintas ar ne kuomet tėvai suranda šio klausimo sprendimą, tada jie gali, aišku, žengti žingsnį tolyn dėl to, kur vaikas turi gyventi, kokia turi būti sudaryta mm, lankymosi tvarka, kur vaikas turi leisti atostogas ir kada, kada vaikas ir su kuo kur keliaus, kas apmokės bilietus, kas paskui atostogų kainą visą apmokės, koks bus religinis auklėjimas, koks bus kultūrinis auklėjimas vaiko. Tai yra labai svarbu abiem tėvam, aišku, kad vaikas ar vaikai gautų tokį švietimą, kuris teikiamas jų valstybėje. Ir Mes deriname šios klausimus, paskui mes sprendžiame dėl alimentų, dėl vaiko išlaikymo mokėjimo ir um, panašių dalykų, kas dar likė ir nuo mm, ištakos momento. Tie klausimai yra sprendžiami taip pat. Svarbiausia yra, kad, kad vaikai. Mm, svarbu, kad tėvai susitartų dėl to, ar vaikas turi būti gražinamas ar ne. Mm, tarpininkavimą gali inicijuoti bylo šalis, teisininkai, teisėjai, mm, vai, valdžios institucija atitinkama. Dažnai yra nustatomi atitinkami terminai, e, tai tas tarpininkavimas dažniausiai turi vykti iki bylos nagrinėjimo teisme. Paprastai tuo metu e, poros ir nusprendžia būtent tada kreiptis tarpininkavimo mediatorių pagalbos Ir kai nekalba apie vaikų grobimo bylas, aišku, kad um, viskas užtrunka, nes reikia keliauti ir, ir teisininkam, ir tarpininkam. Dažnai tikrai konfliktinė dinamika labai eskaluojama dėl to, kad yra labai daug pykčio, išdavystės tokių jausmų, to baimės, kad prarasi vaiką ir, ir taip toliau. Visą tai, aišku, įtakoja didžiulį nesaugumo jausmą ir todėl labai intensyvūs tie jausmai, ypač baiminamasi, koks bus teismo sprendimas. Taigi, tarpininkavimas. Štai koks yra taikomas modelis. Kaip aš jau minėjau, tai yra bendra tarpininkavimas. Tai yra du tarpininkai, du mediatoriai turi um, atstovauti abiem šalims Iš, jie turi būti iš tų e, dviejų valstybių, iš kurių yra mm, pora. Pavyzdžiui, jeigu tai yra e, vienas graikas, e, jeigu tai yra mm, Graikijos ir Vokietijos piliečiai, pavyzdžiui, pora, tai iš abiejų valstybių turi būti tarpininkai atstovai. Uh, ir, ir lytims turi būti atitinkamai atstovama, jeigu įmanoma, taip pat ir profesinė patirtis, teisinė, socialinė um, patirtis turėtų būti skirtinga, atstovaujama tų tarpininkų. Svarbiausia, aišku, dėmesys yra sutelkiamas į vaiko geriausius interesus, Jeigu mes norime dabar įsivaizduoti, kaip atrodo tas tarpininkavimas, tai štai matote, dešinėje pusėje sėdė du tie mediatoriai, tarpininkai, kairėje pusėje ta pora ir per vidurį sėdi vertėja kartais kalba yra labai svarbus elementas ir jeigu pilo šalis nori nu, kalbėtis, pavyzdžiui, savo gimtają kalbą, ypač jeigu savo santykiuose jie pasitelkia trečią kalbą, tai žinoma labai svarbu yra mm, panaudoti vertimo paslaugas. Štai, mūsų tinklas buvo sukurtas 2012 metais mm, buvo toks Europos projektas, kuris buvo bendra finansuojamas e, iš Europos komisijos. Projekto partneriai yra Vokietijos NVO MIG, e, Belgijos NVO Child Focus, Liovino universitetas ir Olandijos vaikų grobimo centras. Šioje programoje buvo apmokyta daugiau kaip 70 tarpininkų iš įvairių valstybių. Pirmą kartą turėjome tokią vienodintą mokymo programą, kurioje tarpininkai buvo apmokyti, kaip elgtis su tokiamis bylomis. Ir aišku, paskui sukurtas toks tinklas ir po truputį mm, į mus jau buvo pradėta kreiptis dėl bylų sprendimo įvairių, tas skaičius po truputį didėja ir paprastai elektroniniu paštu yra susisiekiama su kažkokiu tai tarpininku sakykime, jeigu Italijos pilietis, pavyzdžiui, susidūrė su tokia byla, tai jis susisiekia, pavyzdžiui, su Italijos tarpininku, jeigu byla yra ta su Italija, tai <laughs> jeigu ta byla, bylos kita pusė yra iš Lietuvos, tai tada tas tarpininkas iš Italijos susisiekia su kolega iš Lietuvos ir tokiu būdu yra organizuojamas dviejų tarpininkų darbas. Taip pat Mm, kartu su MIC ir Child Focus ir Missing Children Europe mes e, dirbame kartu, Briuselė yra centras. Kiekvienais metais mes organizuojame 50 valandų mokymo kursą naujiems mūsų tinklo nariams, e, tarpininkams e, ir, ir ateityje galvojant reikia akcentuoti tokius projektus, kurie bus rengiami, tai yra vaiko balsas e, tarpininkavimą. 1600 e, e, karštų telefono linijų apmokymas grobimo tarpininkavimo klausimais ir psichologiniais poveikis vaikų grobimo. Tai tokie bus projektai. Tai tiek, ačiū. Ačiū. <clears throat> Dabar žodžiu teiksime ponui Hans van Loon. Jis yra buvęs uh, Tarptautinės pratinės teisės agos konferencijos generalinis uh, sekretorius. Jis taip pat su juo pasisveikiname su Maiklu Šoteriu, kuris yra civilinio teisingumo politikos Europos komisija tiesiog direktorate vadovas. Ačiū, pirmininkė, man malonu kalbėti Europos parlamente, mano dokumente. E, kalbama apie e, e, Bruselio antrąjį reglamentą, tiksliau anksčiau buvo kalbama tik tai tėvų skrybų atveju, Tačiau 80-ųjų e, metų vaikų grobimo konvencijos nuostatos buvo netinkamai gyvendinamos. Ir mano dokumente antrajame skyriuje taip pat kalbama apie to, tokią situaciją. Svarbu pabrėžti pradžioje, kad uh, Tėvų vykdomas vaikų grobimas nėra europinis reiškinys, jis pastebimas visame pasaulyje. Ir Junktinių tautų vaikų teisų konvencija, Havos konvencija ir Junktinių tautų šeštoji vaikų apsaugos konvencija tam ir buvo pasirašytos, kad būtų galima kovoti su tokiais reiškiniais 96 metų Konvencija galioja visose e šalise išskyrus Italijoje, tačiau Italijos senatas praėjusią savaitę baigė ratifikuoti šią konvenciją, taigi greitai visos ES valstybės narės prisijungs prie 96 metų konvencijos ir taip bus sukurta bendroji dievų atsakomybės sistema pasauliniu mastu ir tokios šalis kaip Rusija, Marokas, Šveicarija, Danija ir kitos taip pat kitiem prisijungti prie 96 metų konvencijos arba yra prie jos prisijungę. 96 metų konvencijoje taip pat yra nustatyta tam tikra teisinė sistema, kuri turėtų būti taikoma Bruselio antrosios e, antrojo reglamento nuostatos e, būtent tai ir teigia. Ir Bruselio antrasis e, A reglamentas arba antrasis bis reglamentas, e, jame daugiausiai dėmesio skiriama vaikų gražinimo mechanizmui. <clears throat> Tačiau e, kyla tam tikrų problemų, todėl kad per pastarosius metus įvyko rimti ekonominiai ir teisiniai, socialiniai teisiniai pokyčiai, kuriais pabrėžiama būtinybė užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp teismų sprendimų, apie tai kalbam antrajame skyriuje tipinis pavyzdys yra susijęs su tuo, kad tiek 80 metų konvencijos, tiek Bruselio antrojo A reglamento autoriai neatsižvelgia, atsižvelgia į tuometinę situaciją, dabar padėtis e, pasikeitė, kadangi labai dažnai turime reikalus tokiais atvejais, e, kai Vaiką grobintis tėvas turi ir jo globos teisės arba vienas iš tėvų ir taip pat išsigabena savo vaiką į kitą šalį. Taip pat pasitaiko nemažai ir smurto šeimoje atveju. Taip pat e, Bruselio antrajame A reglamente daugiau yra numatyta galimybė atsižvelgti į paties vaiko nuomonę <clears throat> siekiant ne tik užtikrinti, kad vaikas būtų gražintas visams laikams, tačiau siekiant užtikrinti galimybę jam bendrauti su abiem iš tėvų. Čia būtų galima kalbėti apie tam tikrą rimtą poslinkį, kritiškai vertinant 80 metų konvenciją antrame skyriuje, apie tai išsameu kalbama, trumpai galiu pasakyti, kad žmogaus teisų teismas, apie kurį jau buvo čia kalbėta, primdamas sprendimą dėl vaiko gražinimo, labai atidžiai įsiklauso į abiejų šalių argumentus, sprendimą priima pakankamai motivuotai ar remdamasis apčiuopiamais įrodymais, kurie pagrindžia būtinybę saugoti vaiko interesus ir tas gražimas nėra mechaninio pobūdžio. Buvo pat teikti atitinkami 80 metų konvencijos pakeitimo pasiūlymai, jiems nebuvo pritarta, tačiau bendrai sutarima, kad reikia papildomų priemonių 96 metų konvenciją būtina ratifikuoti, kuria užtikrinama vaiko apsauga, aš prie to netrukus grįšiu, taip pat reikia patvirtinti konvencijos nuostų interpretavimą e, gairias ir taip pat buvo išverstas ir paskelbtas vis, visomis kalbomis e, atitinkamas vadovas e, dėl konvencijos nustantų interpretavimo. Taigi, kokiu veiksmu galėtų imtis ES, pavyzdžiui, teikti paramą įvairioms konferencijoms šioje srityje. Ir iš tiesų ES viduje mažai diskutuojama apie šios pokyčius. Teismas yra. Ir atkreipęs dėmesį į vaikų gražinimo mechanizmą, keliamus sunkumus ir problemas, tačiau kol kas, kiek žinau, teismas nėra pareiškęs savo nuomonės dėl trumpalaikės grėsmės susijusios su vaikų gražinimu. Trečiajame skyriuje pateikiami konkretus pasiūlymai, kaip reikėtų reglamentą keisti, siekiant jį tiek uh, labiau suderinti su pasikeitusią situaciją pasaulio mastu, tiek ir e, siekiant žvelgti į tos bendruosius pokyčius nuo 32-33 puslapio. Apie tai kalbama ir aš galiu tik pabrėžti, kad parlamento nariams turėtų būti labai svarbu atsižvelgti į tos paradigminius pokyčius, poslinkius ir pasiūlymuose tikrai e, jais nesiekiama iš naujo peršyti reglamentą. Galiu paminėti tik tokius pasiūlymus, kuriais siekiama suderinti reglamentą, e, pritaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Ir būtų neblogai pačiame reglamente patvirtinti tam tikras taisyklės, kurios siektų daugiau, kuriomis būtų siekiama daugiau nei uh, bendra, nei pristaikymas prie bendros e, padėties ir labiau sudarinti reikėtų reglamentą su 96 metų konvencija, 8 straipsnė kalbama techninio pobūdžio pasiūlymas, aš apie jos nekalbėsiu daugiau. Šiame pasiūlyme kalbama apie e, būtinybę e, pagal antrąjį straipsnį apsaugos priemonės sustiprinti Derantis dėl antrojo Briuselio reglamento buvo remiamasi pirmuoju, tačiau apsauginė, vaikų apsaugos priemonės šiame kontekste, kontekste skiriasi nuo pirmojo reglamento apsaugos priemonių. Kelis pavyzdžius pateiksiu, konvencija nėra teisinio pagrindo tokiams apsaugos priemonėms, teismo sprendimas dėl gražinimo gali būti grindžiamas tik tai E, tomis e, apsaugos priemonėmis, kurias teismas mato reikalą pasitelkti. <clears throat> Taip pat e, <clears throat> gažimo vaiko apsauga priskiriama būtent sprendimą priimančio teismo jurisdikciją, o ne kitų teismų. Jeigu prieglapščio šalies arba šalies, į kurią vaikas yra išgabenamas, teismas nusprendžia gražinti vaiką į šalį, iš kurios jis yra paimtas, tai turi vadovauti savo sprendimu tam tikromis nustatytomis priemonėmis, tai svarbu e, pabrėžti. E, Šeštas straipsnio antroje dalyje taip pat yra patvirtinta keista taisyklė susijusi su vaiko gražinimu iš esmės ES pripažįsta e, nuostatą, pagal kurią vienas teismas turi būti turi gerbti kito teismo priimtą e, sprendimą. Taigi tiek e, priimančios šalies, tiek kilmės šalies teismai privalo gerbti vieni kitų sprendimus. Taigi ta taisyklė tikrai ne paskatins bendrabiavimo tarp e, atskirų valstybių teismų. Teismas daugiausiai turi dėmesio skirti vaiko interesų apsaugai, jo gražinimo į kilmės šalį atveju, o kilmės šalies teismas turi priimti sprendimus dėl vaiko globos ir šių dalykų nereikėtų tarpusavyje painioti. <clears throat> kilmės šalies teismo sprendimas gali būti taikomas laikinai, o tai reiškia, kad e, per tą e, laikiną galiojimo laikotarpį vaikas e, priemus kitą sprendimą gali būti gražintas į kitą šalį po to, kai jis buvo po to, kai jis grįžo į savo kilmės šalį. Jeigu užteiksite man daugiau laiko, galėsiu tęsti. 42 straipsnėje pirmininkas sako, na, jūsų kalbėjimo trukmė priklauso nuo jūsų kaimyno geronoriškumo. Gerai, aš kalbėsiu trumpai. Dėl 42 straipsnio, manau, kyla problemų, nes jame kalbama apie e, būtinybę privaloma tvarka gražinti vaiką į kilmės šalį, jeigu egzistuoja atitinkamas teismo sprendimas priimtas kilmės šalyje. Tai jau iš tiesų e, nereikalinga priemonė, nes e, trečiajame skyriuje patvirtintos nuostatos jau numato atitinkamą labai veiksmingą vaiko gražinimo mechanizmą esant teismo sprendimui, todėl 42 straipsnio nuostatos yra perviršinės. Trumpai dabar pakomentuosiu pasiūlymus, kuriuos mes teikiame dėl reglamento. Yra pateikiamas pasiūlymas dėl perkelimo kuris grindžiamas e, Europos tarybos vasario 12 patvirtinta rekomendacija šiais metais. Taip pat esama pasiūlymo sustiprinti tam tikrų nuostatų e, galiojimą, nuostatų, kuriomis teismas pareigojimas priimti sprendimą per šešias savaitės ir galiausiai yra nuostata, kuria siūloma įtraukti tarpininkų dalyvavimą į visą procesą prieš priimant galutinį sprendimą teisme, jeigu teismo šalis nuspręstų ir sutiktų su tarpininkų dalyvavimu procese. Ačiū pirmį, kad leidote man kalbėti ilgiau. Ačiū, kalbėsiu komisijos teisingumo direktorato vardu. kalbant apie Briuselio 2A įgyvendinimą ir jei tai tampa pagrindinė mūsų diskusijų tema, tai tikrai aktualu komisijai. Kaip daugelis žinote, Briuselis 2A reglamentas dabar jau taikomas e, keletą metų, o e, ginšų, šeimų ginšų atvejų skaičius išaugo. E, buvo pristatyti statistiniai duomenys, bet aš žinau, kaip sunku e, surinkti statistinius duomenys apie tai. Tačiau vienas dalykas yra aiškus. Pasaulyje, kur judumas intensyvėja, mūsų neturėtų stebinti, kad tokių atvejų skaičius auga ir 15 milijonų ES piliečių gyvena kitoje nei savo gimtojoje šalyje ir kiekvienais metais E, bendryjoje užregistruojama 140 tūkstančių ištuokų. E, šeimos persikeliančios gyventi kitą valstybę, apie kurias mes šiandien kalbame, yra realybė daugeliu žmonių. Taigi diskusijos dėl Bruselis 2 reglamento yra tikrai sveikintinas dalykas. Nežiūrint į tai, kad praėjusiais metais komisija pristatė naujas gairias, Ir e, tai vienas iš dešimties prioritetų komisijos darbo. Ir e, kadangi Europos piliečiai vis dažniau išsikelia gyventi, studijuoti, susilaukti vaikų užsienyje, mes turime neatsilikti, teisės institucijos turi neatsilikti, turime atsižvelgdami į patirtį ir praktiką bandyti nutiesti tiltus tarp skirtingos teisės sistemų. E, stiprinti piliečių abipusio pasitikėjimą, užtikrinti abipusį teisminių sprendimų pripažinimą. Tačiau mūsų, mums svarbiausia yra pasimokyti iš patirties ir kaupti žinias. Briselis 2 apima ir teismų bendradarbiavimą, todėl ypač e, aktualu, kad komisija ir parlamentas domisi jo įgyvendinimu. Dabar komisija e, yra įpusėjusi reglamento įgyvendinimo peržiūros procesą. Ir remdamasis, e, pasinaudodamas tuo, kad šiandien čia dalyvauja daug ekspertų, norėčiau pristatyti e, mūsų pirminės išvadas ir išklausyti jūsų minčių ir siūlymų. Ir iš karto noriu pasakyti, kad praėjusi Balandį komisija paskelbė ataskaitą, ten pristatyta e, pristatęs pirmasis reglamento vertinimas. Ataskaitoje darome išvadą, kad reglamentas atnešė daug naudos piliečiams, e, sprendžiant e, bilinėjimus ir tėvų, nusatant tėvų globo ir atsakomybę, kuriama teisinė bendradarbiavimo tarp institucijų sistema, taip pat laisvo teismų, teismo nuosprendžių judėjimo sistema. Vaikų gražinimo atvejai yra ypač svarbus. E, žinoma, svarbiausias mūsų siekis čia turėtų būti atgrasa. Aš jau buvo cituoti statistiniai duomenys, aš skaičiau pono Van Luns parengtą pranešimą, jis man pasirodė labai įdomus, bet pažiūrėsime, ar e, realybėje tas tikslas pasiekiamas ir įgyvendinamas. Bet žinau, kad tai buvo sąmoningas sprendimas, kur, priimtas įgyvendinant Bruselis 2A reglamentą, siekiant mūsų pagrindinio tikslo. Mums visiems labiausiai rūpi uh, išsiaiškinti, ar tas reglamentas veikia taip, kaip buvo sumanyta. Ir nežiūrint tų gerųjų dalykų, kuriuos konstatuojame, nagrinėdami Briuselio 2 gyvendinimą, matome, kad yra ir trūkumų. Ir jie išdėstyti mūsų ataskaitoje, ypač kalbant apie jurisdikcijos taisyklės, sprendžiant šeimos teisį priskirtinus ginčius, taip pat eksekvatūros egzekvatūros taikymą. E, tai ypač aktualu, kuomet siekiama užtikrinti vaiko interesus. Taip pat akcentavome, kaip svarbu e, gilinti valstybių narių pagrindinių institucijų bendradarbiavimą. Briuselio 2 reglamentas to ir siekia. Tai yra tos priemonės variklis. E, reikia atsakyti klausimą, ar tai pakankamai gerai veikia. Tai aktualu atskirais atvejais ir gyvendinimo užtikrinimo atvejais. Kalbant apie gyvendinimo užtikrinimą, e, reikia pasakyti, kad viskas nėra taip, nevyksta taip sklandžiai, kaip mums norėtųsi. Komisija taip pat e, pasinaudoja proga e, surenkti viešasias konsultacijas, kurios baigėsi 2014 vasarą sulaukėme nemažai atsakymų iš piliečių, teisininkų, advokatų, teisėjų. Ir tai mums leidžia susidaryti geresnį vaizdą apie tai, kaip tas reglamentas veikia. Vėlgi, vaizdas yra ne vienalypis, sulaukėme teigiamų atsakymų, o pozit pozityvu yra tai, kad reglamentas e, vertinamas teigiamai, ypač e, šeimų ginčių nagrinėjimo atvejais. E, Sveiksina tai, kad reglamentas įneša aiškumo nagrinėjant tokius ginčius. Ir kalbant apie gyvendinimo užtikrinimą, viskas yra puiku, jeigu nuostatos įgyvendinamos ir kaip jos buvo sumanytos. Užtikrin, reikia užtikrinti Taip pat būtina užtikrinti ir teismo priimtų sprendimų tinkamą gyvenimą. Kita vertus, sužinojame ir apie problemas. Reglamento gyvendinimas ir galiojimas yra nenuoseklus valstybėse narėse, kai kuriais atvejais dėl to, kad jo nuostatos yra neaiškios. Pavyzdžiui, vaikų grobimo atvejais daugelis atsakiusiųjų e, minėjo, kad sunku per šešias savaitės sulaukti teismo sprendimo kai kurie teisėjai e, vertindami, kalbėdami apie vaikų, su, pagrobtų vaikų sugražinimo bylas, nurodė, kad taip įvyksta dėl to, kad net keli teismai nagrinėja bylą ir tai e, prie proceso našumo neprisideda. Ir jie teigia, kad būtų naudinga uh, užtikrinti teismų ar teistėjų specializaciją, nes tarp valstybės valstybinių atvejų nagrinėjimas to, tai, tokiu būdu taptų lengvesnis, našesnis ir būtų įmanoma tenkinti šešių savaičių terminą. Taip pat klausėme konsultacijose apie e, nurodymo teismo įsakymo sugražinti vaikus įgyvendinimą, ar iš tikrųjų tie, tos nutartys įgyvendinamos. Ponas Van Liūna apie tai kalbėjo tačiau matome, kad daugeliu atveju taip įstringame ilgose procedūrose ir tai nėra geras dalykas, kai, ta, kai laikas yra toks brangus. Taigi, kokiuose sritise komisijos nuomonė reikėtų sutelkti dėmesį? Svarbu tai pabrėžti kalbant čia, kad neįmanoma pasiūlyti atskirų individualių sprendimų. Galime pasiremdami atvejais, kuriuos, apie kuriuos sužinome, bandyti susisteminti reglamentus. Aš tikrųjų nesiūlyčiau siekti reglamento visiškos transformacijos, bet remtis tuo, kas jau yra ir tobulinti tai, kas jau yra. Kokias sritis turiu omeny? Visų pirma, kalbant apie šeimų teisę, galbūt reikėtų suteikti galimybę šeimoms pasirinkti, kuris teismas nagrinės jų bylą, suteikti tam tikrą pasirinkimą ir tam tikros pasirinkimo laisvės suteikimas E, paskatintų sutoktinius labiau bendradarbiauti ir ieškoti draugiško sprendimo. Tokį požiūrį taikome ir kitų priemonių, kitų instrumentų atveju, taigi čia būtų užtikrintas nuseklumas. Kitas rytis, kurią svarstome, tai galbūt bandyti mąstyti apie vieno langelio um, teisinių paslaugų institucija ir, ir vaikų globos ir šeimų e, ginčių sprendimo atvejais. Visą tai reglamente jau yra. 15 reglamento straipsnėje kalbama apie galimybę perkelti uh, bylos nagrinėjimą iš vieno teismo į kitą, tačiau svarbiausia tai užtikrinti sklandžiai ir iš patirties žinome, kad tai ne visada įmanoma. Taip pat eksekvatūros formalumai išlieka didelių klausimų, ypač vaikų globos suteikimo atvejais. Manome, kad dėl to procesas be pagrindo užsitęsia ir, ir taip neturėtų būti. Toliau pasitikėjimo klausimas. Ar įmanoma užtikrinti didesnį pasitikėjimą atsižvelgiantis į 24-ąjį Hartijos straipsnį, kur, kur kalbama apie mm, minimalių standartų nustatymą, kuomet išklausomi vaiko duodami parodymai. Taip pat reikia suvienodinti ir patikslinti pagrobtų vaikų sugražinimo procedūras, tai labai svarbu. Ir Dar vienas svarbus dalykas, tai e, laikinųjų priemonių numatymas, įgyvendinamo užtikrinimas. Tai aktualu, nes ne viskas veikia taip, kaip turėtų. Mes tikrai prieiname tokios išvados. Dažnai tenka remtis tik nacionalinėmis procedūromis, E, jos ne visada yra palankiausias šeimų ginčių sprendimui, ypač vaikų globos nustatymo atvejais. Žinau, kad aš viršėjau pasisakymui skirtą laiką, bet jau beveik baigiu. Bendradarbiavimo tarp nacionalinių institucijų klausimas, apie tai kalbama 55 straipsnė, turime išsiaiškinti, ar tikrai tos nuostatos įgyvendamos ir kaip, kaip buvo sumanytos. Reikėtų uh, labiau traukti vaiko apsaugos tarnybas į šią veiklą. Ir 57 straipsnis dėl vaikų patalpinimo į institucijas. Apie tai kalbėjome praeisiais metais, kuomet mm, buvo surinktas e, Europos teismų bendradarbiavimo tinklo susitikimas. Žvelgdamas į priekį, kaip jau sakiau, noriu priminti, kad Junkerio komisija akcentavo veiksmingo teismų bendarbiavimo užtikrinimą ir atsižvelgiant į tai, kad Briuselio e, 2A reglamentas vaidina svarbu vaidmenį šeimų gyvenime, norime e, atsidėti vykstančiam jo peržiūros procesui, norime paruošti e, sąlygas galimam jo keitimui. E, dar reikia nuveikti nemažai techninio darbo, reikia atlikti vertinimo studiją, poveikio vertinimo apžvalgą parengti. Ir manome, kad būtų naudinga pasitarti su ekspertais, kaip esame darę panašiais atvejais. Ir visa tai bus parengta, kai tik tai bus priimti reikalingi politiniai sprendimai. Ačiū už man suteiktą galimybę pristatyti šią temą. Noriu dar kartą pabrėžti, kad tikrai lauksiu jūsų komentarų ir atidžiai klausysiuos jūsų minčių. Ačiū. Uh, Ačiū. Šoteriai dabar uh, gali pasisakyti visi tie, kas nori sakyti komentarų ar užduoti klausimų. Gal nu, pane Maginės, jūs pagėdėtumėt pirmą pasisakyti. Kalbėsiu trumpai, kadangi mm, savo žanginėje kalboje pasakiau visą, ką norėjau pasakyti, bet tik tai noriu pasveikinti komisijos atvirumą, norą įsiklausyti, spręsti šį klausimą jautriai. Mm, norėčiau paklausti, ar bendradarbiavimas tarp centrinių valdžios institucijų um, padėjo pagerinti ar pabloginti situaciją ir kokios būtų kliūtis. Bendarbiavimas ir centrinių valdžios institucijų veikia puikiai. Iš principo turime labai daug pasišventusių žmonių, kurie labai ryštingai dirba, ryštingai dirba nacionaliniu lygmeniu, kad kaip galima geriau įgyvenintų nuostatas. Ir kaip buvo pasakyta pono Van Luns pranešime, mm, kartais iš tikrųjų ištekliai yra problematika kritiškas rytis ir iš finansinio požiūrio taško gyvename tikrai sunkiais laikais, o ištekliai tikrai padėtų užtikrinti didesnį e, nuostatų taikymo efektyvumą, gyvenimo užtikrinimo vietoje, bet e, valios pakanka. Ir sak, paminėčiau labai naudingą vaidmenį, kurį vaidina Europos teismų uh, tinklas. Mes tikrai dirbame kartu, aptarėme gyvendinimą ir stengiamės, kaip galima labiau pasitelkti tokius susitikimus, kurių būna bent šeši per metus, kad tai būtų mm, forumas, kur vyktų diskusijos aptariant atskiras bylas. Turime numatę, netgi paskyrę laiko tokiems susitikimams ir uh, Praeitame tinklo sutikime aptarėme bent 40 atskirų individualių bylų būtent tokiu būdu. Ir visi sako, kad tai yra labai naudingas būdas iš, išspręsti sunkumus atskirose bylose. Aišku, mažos institucijos gali ir be tokių susitikimų spręsti tokius klausimus, derinti, bet manau, kad mūsų susitikimai irgi yra labai naudingas kelias. Atsvark. You, you, no, Mr. Ar dar kažkas norėtų pasakyti, prašom? Yes. uh, <laughs> thank you very much uh, for the floor, Madam Chair. Ačiū už suteiktą žodį, pane Pirinkė, aš esu Džakė, aš esu iš Europos peticijų komiteto grupės. Um, ir kolegė Metsula parengė pasisakymą, dėja negalėjo pati dalyvauti, tai tiesiog pristatysiu mūsų poziciją pagal šį dokumentą. Pasidalysiu peticijų komiteto patirtimi. Nagrinėjame peticijas dėl vaikų, kurie buvo pagro, kurie buvo um, įvaikinti be tėvų sutikimo, jie karalystėje paskui jie iškeliauja į Junktinius Arabų Emiratus. Ir reikia paminėti bent dvi valstybės narės. Peticijos pateikėjas buvo mm, vienas iš tėvų, kuriam buvo suteiktos lankymo teisės lankyti vaiką e, vienoje valstybė narėje, tačiau negavo tokių pačių teisų kitoje valstybė narėje. Daugeliu atveju Europos e, Komisija negalėjo pasiūlyti jokių teisų gynimo priemonių, nes e, nepažeisė jokie ES teisės aktai. E, šie klausimai yra sėtinis nacionalinė kompetencija. E, kelionės dokumentų išdavimas tais atvejais, kai vaikai yra iš tų šalių, kurie, kurios nėra 80 metų Hagos konvencijos šalis dėl vaikų aukų grobimo civilinių aspektų ir kurie nedalyv, kurios nedalyvauja šiandieno sutarimuose, aišku, reikia pasakyti, kad vaiko geriausi interesai galbūt ne visuomet buvo svarbiausias mm, aspektas. Reikia prisiminti Dublino reglamentą ir, pavyzdžiui, dėl nelidimų nepilnamečių prieglapščio prašytojų. Ir vaiko grobimo bylose ES teisiklėmis siekiama apginti vaiko teises ir kovoti su vaikų grobimu, e, priekyba vaikais. Yra pradėta tos taisyklės taikyti visose valstybės narėse ypač ir tose, kurios nėra Šengeno zonos narės. Yra visai eilė priemonių, kurias būtų galima čia paminėti. Pavyzdžiui, kai na kalba apie mm, sprendimus dėl vaiko globos ir teisimatyti su vaiku, kad jos būtų gyventos mm, ir vienoje kitoje valstybėje narėje, reikia atsižvelgti į valstybių situaciją. Tačiau reikia peržiūrėti tą reglamentą, supaprastinant, suvienodinant nacionalinės e, sąlygas, kad būtų lengviau ES piliečiams užsitikrinti, kad teismų sprendimai būtų įgyvendinami taip pat ir kitose valstybės dalyse. Prisimenant Briuselio 2 reglamentą, komisija turi atsižvelgti į visus tos klausimus, kuriuos kelia e, atskiri peticijų teikiai, kurie kreipėsi į peticijų komitetą dėl vaikų grobimo. Na ir galiausiai reikia paminėti tai, kad augantis piliečių judumas lėmė tai, kad yra ir daugiau vaiko grobimo bylų. Mes turime užtikrinti, kad visos teisinės sąlygos, teisės, kurios yra suteiktos vienoje valstybėje būtų suteiktos ir kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, e, galimybė kreiptis pagalbą savo gimtają kalbą ir panašiai. Tamštain. Toliau Štainaka iš Austrijos. Danke vielmals. Ačiū labai, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos. Noriu nuoširdžiai padėkoti už jūsų pranešimus pristatytas mintis, kurios apriepia pakankamai nemažai sričių šios dienos popietę. Noriu trumpai pakalbėti apie tarpininkus, sprendžiant šeiminius ginčius ir dalyvaujant teismo procesuose. Kalbėjote apie sėkmingai pasibaigusio tarpininkavimo proceso sprendimų privalomumą. Mes šeimos teisės srityje Austrijoje daug apie tai diskutuojame ir mane domintų kolegų ir ypač pono Libertopulo patirtis e, į teismo procesą įtraukti to susitarimo pasiekto tarpininkaujant rezultatus. Ar yra numatytos e, kokias nors galimybės užprotestuoti pasiektą rezultatą arba tam tikras pereinamas laikotarpis, per kurį būtų galima pakeisti savo nuomonę. Noriu paklausti, ar e, e, naudojant tarpininkus pasiekti susitarimai kur nors yra privalomi ar nėra, nes e, ypač turint omenyje, kad tarpininkų paslaugos kainuoja ir sprendžiant šeiminius ginčius, piniginiai klausimai dažniausiai yra labai svarbus, taigi mane labai domintų kitų šalių patirtis. Ačiū. Pone. Pone Livadopolas, kalbant apie e, tarpininkavimo procesų rezultatus ir jų privalomumą, Tai 2008-52 direktyva viską apibrėžia, ji yra perkelta į visose valstybėse narėse ir kiekviena valstybė narė privalo rasti būdų, kaip pritaikyti tarpininkavimo proceso metu priimtus sprendimus Graikijoje. Tarpininkavimo metu pasiektas susitarimas yra pristatomas teismo sekretoriatui, jame užregistruojamas ir kuomet teismas patvirtina ir teisėjas tą susitarimą pagal Graikijos įstatymus, jis turi būti vykdomas. Europos Sąjungos teisė kuria apibrėž, kuri apibrėžiama šioje direktyvoje, yra nustato e, bendruosius e, jos įgyvendinimo principus valstybėse norėse. Žinoma, finansiniai aspektai čia taip pat labai svarbus, nes e, kai kuriuose šalyse valdžios institucijos skatina tarpininkavimo procesus, tačiau visuomet iškyla finansavimo klausimas, klausimas ar e, ginčio šalis turi galimybę susimokėti už tarpininkų paslaugas ar ne, tačiau labai dažnai e, ginčio šalims e, finansiniai aspektai sukelia nemažai problemų. Žinoma, labai daugas priklauso nuo valstybių teisinės sistemos Žinau, kad kai kuriuose valstybėse galima paprašyti pagalbos finansinės, e, siekiant apmokėti tarpininkų paslaugas, nors šalyje tokios galimybės nėra. Tačiau visus šios aspektus galutinai reglamentuoja e, valstybių narių e, teisinės sistemos, na ir ginčio šalims reikia, aišku, priimti tinkamus sprendimus. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą, ar norėtumėte dar ką nors pridurti. Pamaginis peticijų komitete mes svarstome atskiras peticijas, atskirus skundus ir e, kai kuriuose iš jų e, yra skundžiamasi tuo, kaip valstybės narės traktuoja klausimus susijusius ne tik su e, tėvų skirybomis, tačiau taip pat ir su vaikų teisėmis peticijų komitetu komitete šie klausimai iš tiesų svarstami pakankamai sudėtingi, tačiau yra problemų ir valstybėse narėse. Kai kurios valstybės narės į mus nuolat kreipiasi ir mums tikrai būtų labai naudingos tam tikros gairės. Galbūt komisija galėtų jas parengti, nes vis tik galutinis sprendimas yra priimamas valstybėse narėse narėse, o piliečiams sunku suvokti ir susigaudyti tose sudėtingose ES institucijų ir valstybių narių tarpusavio santykiuose. Ponas Šoteris, ponė Pretelė taip pat norėtų pasisakyti, galbūt ponas Šoteris. Aš labai daug ką norėjau pasakyti ir galbūt tik dalį tos informacijos suteikiau, kurią norėjau suteikti, tačiau iš tiesų norėjau E, tik patvirtinti, kad mes žinoma atsižvelgiama į sukauptą patirtį. Labai daug laiškų gauname komisijoje ir žinome, kad parlamento nariai taip pat yra nemažai e, skundų sulaukė iš savo rinkėjų arba peticijų komitete. Ir mes labai atidžiai nagrinėjame visus e, šios atvejus ir nenoriu dabar gilintis į e, atskiras bylas, nes su jomis nesu susipažinęs, tačiau dažnai yra taip, kad e, nemažai pasitaiko atvejų, kurie nepatenka į direktyvos apriepti ir e, žmonėms paprasčiausiai yra sunku susigaudyti, nes jie, jie ieško problemos sprendimo ir negali jos rasti. Taigi šie atvejai dažniausiai būna patys sudėtingiausi. Mes atliekame tam tikrą didaktinę misiją nuolat informuodami apie tai, kokiuose sritise galima taikyti ES teisę, o kokiuose tą daryti sunku. Tai yra mūsų nuolatinė misija. Žinoma, bendradarbiavimas tarp valstybių narių, kompetitingų institucijų, kuriant ir plėtojant atitinkamus tinklus yra labai svarbus, e, siekiant apibrėžti ES teisės ir valstybių narių teisės galiojimo ribas. Aš puikiai sutinku su, sutinku su steiginiu, kad e, šie klausimai jums yra labai sudėtingi išspręsti ir svarstyti ir aš galbūt paraginčiau peticijų komitetą tą pačią didaktinę misiją bandyti vykdyti, tačiau dažnai problemos atsiranda tada, kai e, reikia spręsti klausimus, e, kurie nepatenka į ES teisės apriepti. Ačiū. Mūsų tyrimė yra pateikiama palyginamoji analizė, palyginamasis vertinimas centrinės valdžios institucijų veiklos iš tiesų ištekliai ir su jais susiję aspektai daro nemažą poveikį. Pavyzdžiui, Anglijoje ir Velse gaunama nemažai skundų ir negalima jų skaičiaus paaiškinti vien tik demografinėmis priežastimis. Čia priežastis turėtų slipėti kažkur giliau, vertindami Anglijos ir Velso centrės valdžios institucijų veiklą. Galime vertinti pakankamai gerai, nes jas finansavimas taip pat yra pakankamas. Tačiau kitose valstybėse narėse mums kilo sunkumų gauti duomenis e, arba rasti tinkamą kontaktinį asmenį, kuris mums galėtų suteikti šios duomenys. Taigi bendravertinė situacija galima kalbėti, kad ji labai netolygi visoje Europoje. ponas Levadopolas, ponas Štainacher klausimą dėl dalyvaujant tarpininkams pasiektų susitarimų privalomumo. Tie susitarimai nėra privalomi pagal direktyvą. Direktyva yra nuostata, kad teisėjai gali paraginti ginčių šalis kreiptis į tarpininkus. Ir kai kuriuose valstybėse narėse teisėjai tą daro, tačiau e, tarpininkų dalyvavimas sprendžiant tokio pabudžio ginčius teisinius nėra privalomas. Aš dar noriu paklausti, sako pirmininkė, jeigu tarpininkavimas yra privalomas, ar jūs tai vertinate kaip teigiamą sprendimą, tinkamą sprendimą ar ne? Mano nuomonė, toks tarpininkų dalyvavimo privalomas pabudis nėra geras. Labai aiškus atsakymas. Ačiū. Taigi baigime pirmąją mūsų popietės diskusijų dalį ir dabar suteiksiu žodį profesoriui Lagardui, pirmojo Paryžiaus universiteto profesoriui ponui Lagardui. Kalbės apie naująją teisę ir atsakysi klausimą, ar ji yra reikalinga. Oui, je voudrais dire que je suis très honoré. Tikrai džiaugiuosi man suteikta garbė mm, pristatyti Europos parlamente savo nuomonę dėl galimybės patvirtinti ES teisės aktą dėl vardų. Norėčiau pristatyti, kokia problema čia egzistuoja ir kokios e, galimybės ją išspręsti. Kodėl ši problema iškyla? Nes jau, jau keletą metų matome, kad nemažas skaičius europiečių įgyvendindami savo laisvo judėjimo laisvę Mm, susiduria su tos laisvės gyvendinimo suvaržymais, nes atvykę į savo paskirties šalį, jiem tenka susitaikyti su nauju vardu, kitokiu, nei jų gimtoje šalyje, pavyzdžiui, e, e, moteris prancūzė e, su vyru vokiečiu gyvena Vokietijoje, e, jiems susituokus e, moteris, žmona pasirenka pavardę, darau prielaidą vyro pavardę ir e, man atrodo, kad kad moteris esančio salėje nustebo, kad būtent vyro pavardę renkasi moteris. Taip, bet aš pateikiu pavyzdį, kaip pasielgė ta para. Pagal Vokietijos teisę e, moteris praranda savo mergautinę pavardę ir jį pakeičia pavardę, jos pavardė pasikeičia. Ir aš tikiuosi, kad tai dabar paaiškinau visą padėtį. Kitas pavyzdys, kurį randame Teisingumo teismo jurisprudencijoje, Tai žymusis Grunkilnpol atvejis, kuomet e, vaikas vokietis gyveno Danijoje, tai buvo įprastinė jų gyvenamoji vieta ir gim, jam gimus Danijos valdžia jam priskyrė dvigubą pavardę. E, tai yra jam užrašė abiejų tėvų pavardės. Kai tėvai pabandė rašti tą dvigubą pavardę į Vokietijos, e, pagal Vokietijos e, civilinės registracijos taisyklės, paaiškėjo, kad tai nėra taip paprasta. Ir tokios kliūtis yra tikrai varginančios Europos piliečiams. Teisingumo teismas keletą kartų bandė tas kliūtis pašalinti, teikdamas, kad kad tai sukelia asmeninių problemų žmonėms ir kad reikia išspręsti šį klausimą, nes kitaip kyla neiškumų, kyla klausimų dėl asmens tapatybės. E, kodėl taip yra? Kur slypi šių sunkumų šaknis? E, taip yra dėl to, kad valstybių įstatymai dėl vardų yra skirtingi. Rei, reikia visų pirma remtis civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiamis vardo davimą. Kai kuriuose valstybėse gimęs vaikas gauna tėvo arba motinos pavardę arba susituokusių tėvų pavardę, o kitose šalise vaikas gauna dvigubą pavardę, tai yra abiejų tėvų pavardės. Taip pat reiktų pridurti, kad tėvai turi pakankamai plačią apsisprendimo laisvę, nuspręsdami, ko, kokią pavardę nešios jų vaikas. Kalbant apie santokos teisę, ar e, susituokus poros e, abiejų poros narių pavardės pasikeičia, ar, ar jie išlaiko savo pavardės, ar jie pasirenka vieną bendrą pavardę. Būtent apie tai aš rengiau darbą. E, čia prieiname prie nevienodų privatinės ir tautinės teisės normų. Pavardės pavardės pasirinkimą reglamentuoja valstybių narių teisė ir, kaip žinote, e, daugelį šalių e, žmonės yra prisirišę prie, prie šalies tradicijų, prie šalies įstatymų ir kartais, kartais pavardės skirimas susijęs su gyvenamąją vietą, su nuolatinės registracijos adresu. Gunkinpol atveju Danai suteikia vaikui pavardę, pa, ta tvarka, kuri numatyti Danijos civilinėme kodekse, nepaisė e, numatytos galimybės suteikti pavardę pagal nuolatinę gyvenamąją vietą. Ir todėl buvo ignoruotas Vokietijos e, taikytinas Vokietijos įstatymas, nes pagal Vokietijos įstatymus reikėtų susiekti pavardę vadovaujantis e, Vokietijos įstatymuose numatyta tvarka. Ką daryti, kad Europos piliečiai nesijaustų suvaržyti, e, bandydami įgyvendinti e, laisvo judėjimo teisę? Turime kalbėti apie Europos materialę teisę, vardų klausimų. Čia galioja subsidiarumo principas. Pavardžių skirimas yra įsišaknyjas susijęs su valstybių narių tradicija, istorija ir ta įvairovė yra atspindi nacionalinio tapatumo aspektus Taip pat čia tai jau būtų kišimasis į valstybių narių uh, įgaliojimus, nes Europos žmogaus teisų teismas ragina vengti bet kokios diskriminacijos ir gerbti privatų gyvenimą. Todėl eiti toliau vienodinimo derinimo keliu yra nepageidautina. Tačiau galima pasitelkti tarptautinę privatinę teisę šioje srityje galima būtų pasirinkti vieną iš dviejų kelių dėl teisės, nusprendus e, parengti Europos teisės aktą. Pasitelkti konfliktų e, sprendimo teisę ir pagal ją pavardės e, visose ES valstybėse turėtų būti priskiriamos pagal tą pačią taisyklę. Arba parengti valstybėse narėse E, kito, kitose šalise suteiktų m, mm, pavardžių pripažinimo tvarką. Taigi, manyčiau, kad visų pirma reiktų sukurti pavardžių pripažinimo mechanizmą, o vienodų taisyklių vienodų pavardžių skirimo taisyklių parengimą atidėti vėlesniam laikui. Manau, kad jį kad e, su vien, tvarkos suvienodinimas, pavardžių teikimos tvarkos suvienodinimas neturi daug šansų. Prisiminsiu pr prancūzijos ir vokiečio porą. Pagal prancūzijos teisę moteris išlaiko savo mergautinę pavardę, o pagal vokietijos teisę ji praranda savo mergautinę pavardę ir turi e, e, vadintis vyro pavardė. Tai nėra kliūtimi laisvam judėjimui. Laisvam judėjimui kliūtimi yra tai, kad Vokietijoje e, įgyta pavardė nėra pripažįstama e, pran, prancūzi, prancūzi, Danijoje. Ir iš tikrųjų pavardžių skirimo tvarka nėra kliūtimi laisvam judėjimui. E, kliūtis yra Vokietijos valdžios institucijos įsakymas pripažinti mm, pavardės, kuri priskiriama pagal Danijoje galiojančią tvarką. Ir komentuodamas e, šią situaciją norėčiau paminėti Niderlandų 2011 e, metų įstatymą, kuriame yra labai detalus raipsis apie vardų skirimas, skirimą. E, aš to dokumento pristatymą įtraukiau į savo pranešimo tekstą. Ir vardo pavardės pasirinkimas, pavardės pakeitimas, pavyzdžiui, santokos atveju e, susijęs su civilinio statuso pasikeitimu ir su viešųjų institucijų sprendimu. Reikėtų kalbėti apie pavardę E, apie pavardės skirimą, kur, kurį ES pilietis gauna trečioje šalyje. Ir būtent tais atvejais e, valstybės narės turėtų pripažinti tą pavardę ir tai, ta pavardė turėtų būti įrašyta į tos valstybės registrą. Taigi, Tai sudėtingas klausimas ir reiktų apsispręsti, ar vardų, pavardžių pripažinimą reikėtų sėti su tautybe, su nuolat negyvenamąją vieta, e, ar atsijėti nuo valstybės, kurioje pavardė buvo priskirta ir paties piliečio. Galima būtų labai daug kalbėti šiuo svarbiu klausimu, bet manau, kad vardų pripažinimo klausimas yra aktualus ES, ypač viešosios tvarkos kontekste. Valdžios institucija, kur, kurioje e, iškyla to priskirto vardo aktualumas, kartais gali to, tokiais atvejais, kai, tai, kai vardo pripažinimas tampa aktualus, klausimo sprendimas gali užsitęsti. Ir noriu paminėti 2013 e, balandžio mėnesio sprendimą, pagal kurį siekiama palengventi kai kurių viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje, bet kuriame į kurio taikymo aprepti neįeina viešųjų dokumentų turinys, kai tokius dokumentus e, parengia kitos valstybės narės institucijos. Ačiū už jūsų įdomų pristatymą. Turiu pripažinti, kad iš pradžių mane nustebino tema, bet dabar aš suprantu, kuo yra įdomi. Ar dabar kažkas norėtų pasisakyti, užduoti klausimų? Yes, profesor. Uh, Mr. Krantz. Mr. Krantz. Thank you, Madam Chair. Um, that was a Ačiū pirmininkė, tai buvo tikrai nepaprastai įdomus pasisakymas, man labai jis patiko ir skaičiau pridėtus dokumentus ir pastebėjau, kad nėra nuorodų į anglosaksiškas jurisdikcijas. Aišku, galvot apie Škotiją, realinė praktika yra tokia, kad moteris turi galimybę visuomet rinktis ar, pasi, ar, ar vyro pavardę pasirinkti ar pasilikti savo pavardę. Ir dėl įvairių dokumentų, dėl turto perdavimo, pavyzdžiui, yra sakoma, kad e, ištekėsiu moteris būtų e, ponia Jones ar e, pagal mergautinę pavardę pavelė Smith. Ir jūs sakėte, kad pavardės klausimas galbūt yra ne vienintelis, kas jūsų dokumente aptariama, tai gal galėtumėt pasidalyti plačiau savo mintimis. Non, ça, oui. Je m'excuse de ne pas avoir mentionné. Aš atsiprašau, kad nepaminėjau glasaksiškų valstybių. Iš tikrųjų, m, mm, taip yra galbūt, kad m, mm, anglosaksiškose valstybėse jų teisinė sistema tikrai nėra tokių problemų, niekuomet nekila problemų dėl atsisakymo ar, ar nesisakymo e, suteikti pasirinkimą. Iš tikrųjų, aš civilinės teisės valstybės labiau analizavau, kadangi yra įvairių nuostų dėl pavardžių. Ir e, Junktinės karalystės ir Airijos ypač be jungtinės karalystės delegacija, tuomet Airija nedalyvavo, tuomet mums sakė, kad jiems tai yra įdomus klausimas, tačiau tai yra grinai žemyninės e, aktualijos, e, tik mm, žemyniniai Europai svarbus dalykai. Taip, iš tikrųjų e, įdomu, kad yra kažkas tai, kas Junktinėje karalystėje ar Airijoje yra ir paprasčiau išspręsta peu, si je... E, taip, dar jei leistumėt pridurti vieną momentą. Iš tikrųjų būtų gerai, kad visos ES valstybės narės e, taip liberaliai traktuotų šios lausimus kaip Junktinė karalystė, e, kad iš tikrųjų be, be jokių rib, apribojimų pripažintų tą pavardžių sistemą. Kaip kad jūs. No. Ačiū už tokį komplimentą. Demanda. Tai tikrai buvo komplimentas, daugiau norinčių pasakyti nematau, tai siūlau padaryti pertrauką iki 16.30. 16.20. 16, Gerai, padarykime 10 minučių kavos pertrauką ir 16 valandų 20 mes tęsime mūsų posėdį. Enchanté. Enchanté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

I am very sorry to interrupt you, but I propose that we start. Uh, we have to finish at, eight, at 6 o'clock. Uh, pradėkime darbą, turime baigti 6 valandą dėl vertimo. E, taigi, jeigu norime tinkamai panaudoti jums skirtą laiką, siūlau jau ir pradėkime. Uh, Ir dabar norėčiau mm, visų pirma suteikti žodį daktarui Harmšepel. Jis yra Briuselio tarptautinių studijų e, mokyklos e, Kento universiteto Briuselėje mm, ekonomikos teisės profesorius. Taigi prašom, profesorius Šepel, žodis jums, tikiuosi, kad salė jūsų jau klausysis. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu garsiai gal tuomet. Uh, E, mane visi išgirs. Dėkoju už suteiktą žodį, dėkoju už kvietimą, man tai didžiulė garbė būti čia. Mm, gazdinanti užduotis, nes man buvo pasakyta pakalbėti apie privatinę tarptautinę teisę kaip reguliavimo priemonę pasaulinė valdysena. Iš tikrųjų, gazdinanti užduotis, bet pasistengsiu ją įveikti kalbėdamas apie uh, E, privatinę tarptautinę teisę, atskirdamas visų pirma tai, kaip svarbu yra privačių subjektų dalyvavimas e, pasaulinėje valdysenoje ir toliau kalbėsiu apie privatinę tarptautinę teisę, kalbėdamas apie įvairių teisinių sistemų konfliktus ar bent jau santykių tarp įvairių e, teisinių sistemų reguliavimą. Savo do, parengtame dokumente kalbu apie du e, valdysenos režimus. Pirmas yra tartotinis standartų nustatymas kokybės ir saugos požiūrių, o toliau tai bus investicijų sutartys ir arbitražas. Abu šie aspektai labai takoja pasaulinę ekonomiką apibrėžia valstybinių priemonių mastą reguliuojant visuomenės gyvenimą. Dabar dėl sutarčių nustatytų pareigų PPO susitarimas e, dėl TBT nustato tarptautinius standartus techninių reglamentų rengimo atžvilgių. Tartuotinis investicijų sutartis leidžia um, investuotojams kreiptis dėl savo ginčių investavimo teismus pagal uh, tarptautinės teisės standartus, kad būtų garantuotos jų teisės. Abiejais atvejais tarptautinė teisė yra privatizuojama. Abiejais atvejais tos sistemos kelia teisės konflikto, kaip tai teisės sankirtos Sikirtimo klausimą, kai eina kalba apie skirtingas teisinės sistemas, teis, skirtingus teisinius režimus. Visų pirma, aš pateikiu štai tokį argumentą, kuris yra pakankamai paprastas mm, globalios valdysenos legitimumas išplaukia iš normatyvių santvarkų e, ir pastangų uh, Um, tos režimus apsaugoti nuo kišimosi. Galiausiai tai yra neproduktyvu, kai pastangos apginti um, vidaus ir tarptautinės teisinės sistemas nuo tų režimų. Mm, privatinės tarptautinės teisės disciplina vaidina labai svarbu vaidmenį reguliuojant tų įvairių teisinių santvarkų tarpusą santykius. Visų pirma, reikia kalbėti apie tarptautinius standartus Didelė dalis e, kokybės saugos apskaitos e, aplinkosauginių standartų, kurie reguliuoja tarptautinę ekonomiką, tai yra nustatyti privačių asociacijų, privačių subjektų. Ir tikrai šertis yra pakankamai tvirta dėl e, standartų nustatymo reikalavimo. Tuo asociacijų taisyklės yra labai griežtas administracinių procedūrų. Uh, nekyla bejonių, kad tai sėtina su teisinio pripažinimo visą bazę. Tačiau kiek legitimios galėtų atrodyti tos sistemos, vis tik tai jos neturi teisės statuso. Paprastai atsitinka vienas arba kitas dalykas. Arba standartų nustatymo procesas yra iš naujo įgyvenimas kaip teisėkurnis procesas, pavyzdžiui, ES taip yra, kai Europos komisija patvirtina tarptautinius apskaitos standartus, pavyzdžiui, arba tokie standartai yra m, mm, traktuojami tiesiog kaip faktai. Tuomet problema, aišku, yra ta, kad na, nelabai gali kelti kažkokių tai normatyvinių reikalavimų tiem faktam, net jeigu tai yra ir teisiniai faktai. PPO kontekste vienu momentu ES iškėlė bylą e, teisme dėl to, kad reglamentai nebuvo paremti e, kodeks standartais, dėl sardinių tai buvo. Uh, Sąjunga pareiškė, kad e, tie standartai neturi būti laikomi tarp tautiniais standartais PPO e, prasme, nes dėl jų nebuvo balsuojama konsensuso pagrindu. Mm, tačiau tas konkretus, dėl to konkretaus standarto buvo balsuojama penktadienio vakarą Romoje, e, buvo vėlyvas vakaras daugelio dalyvių nebuvo, taigi tas standartas buvo patvirtintas be visų įprastinių sąlygų tenkinimo. Tuo metu argumentas buvo pateiktas, kad tarptautinis standartas yra standartas, kuris yra patvirtintas tarptautinės organizacijos taškas. Ir tie reikalavimai dėl procedūrų laikymosi procese nėra um, aktualūs visiškai. Tačiau tai ir buvo problema. Buvo pareikšta, kad uh, E, išvados neturi įtakoti tų vidinių reikalavimų, kurie gali būti nustatyti standartų nustatytojų, jų veiklai reguliuoti. Tai reiškia tas faktas, kad TBT susitarimas nereikalauja patvirtinimo konsenso pagrindų e, tarp tautinės bendruomenės nustatomiems standartams dar neturi būti interpretuojamas taip, kad tarptautinė e, standartizacijos organizacija mm, nėra reikalinga standartų tvirtinimui, ne mes turime tai spręsti. Čia taip turėtų būti. Neseniai antroje byloje dėl tūnų, um, ja, e, e, es ir e, Meksikos byloje buvo pasiremta tarptautiniais standartais dėl to, kad BT komitetas priėmė sprendimą, uh, kuriam reikėjo konsenso ir netgi daugiau. Ir reikėjo tą sprendimą pakilėti į aukštesnį lygmenį, tai yra ta, ta, pagal vienos konvenciją, kaip yra interpretuojamas tarptautinės sutartys, turėjo būti m, mm, pakeistas e, statusas to sprendimo. Ir e, jeigu deleguojamas galės tarptautinės standarto organizacijoms, tai tas delegavimas turi būti, turi atitikti tam tikras procedūrinės taisyklės. Ir tai jau yra žingsnis į priekį. Dabar greitai perėsiu prie kitos bylos - investicinis arbitražas kaip pasaulinės valdysenos elementas. Globalizacijos sąlygomis sandoriai tarp nepažįstamų šalių auga, jų skaičius didėja ir komercinio arbitražo apimtis taip pat labai smarkiai išaugo. Tai yra logiška, atrodo. Kas ne taip logiška galbūt yra tai, kad investicinių sutarčių arbitražas dar labiau išaugo, dar sparčiau auga. Dešimtojo dešimtmetyje buvo tikrai dvišalių sutarčių sprogimo etapas, laikotarpis toks ir buvo labai daug bylų teismuose, aišku, pateikta dėl to investicinis arbitražas skolinasi visą mechanizmą, netgi personalą iš komercinio arbitražo struktūrų. Tačiau yra taikoma viešuoja tarptautinė teisė ir negalima taikyti tokių elementų kaip privatumas, pažiūrėjau, kaip kad komercinė teisė. Ir buvo pasiūlyta, kad investicinis arbitražas turėtų būti traktuojama kaip viešosios teisės dalis. Aišku, aš čia nevertinsiu investicinio arbitražo režimų bet noriu aptarti vieną konkretų klausimą, sėtiną su šio režimo e, sąveika su kitomis teisinėmis santvarkomis. Čia, aišku, reikėtų šiek tiek paaiškinti. Investicinėse sutartyse paprastai yra numatomi dviejų tipų standartai. Santyginiai standartai tai yra nediskriminavimas ir absoliutų standartai kad e, nebūtų, pavyzdžiui, nusavinama nuosavybė be tinkamo kompensavimo, taip pat, kad būtų laikomasi teisingo traktavimo normos. Ir būtent dėl to buvo tam tikrų abejonių, čia mažai buvo abejonių, paprastai tik tai tuo met, kai investuotojas buvo labai baisus, šokiruojantis, tik tuo met, kai pagrindinių teisų standartus jis būtų pažeidęs nepriklausomai nuo investuotojo mm, pilietybės, tik tuo met būtų taikomus tokios normos bet iš tikrųjų teisingo sąžiningo traktavimo nuostata investicinėse sutartyse yra labai išplėsta ir dabar priimanti valstybė privalo garantuoti stabilę teisėtą e, verslo aplinką. Tai savo ruoštų sukuria tokią situaciją, kuomet investiciniai teismai laiko, kad valstybės nesilaiko tarptautinės teisės normų, e, traktuodamos užsienio investicijas nors pagal tarptautinę teisę nebūtų kilę jokių problemų dėl tokių sąlygų taikymo vietiniams investuotojams. Tai aišku, kad kila problemų dėl nacionalinių teisės normų taikymo tarp e, užsienio e, subjektams ir arbitražo e, teismai laikosi to argumento, kad turi būti dalyvavimo teisės politiniuose procesuose užtikrintos. Investicinės teisės objektas yra apsaugoti tuos, kas yra iš išorės e, kurie bando apsisaugoti nuo vyriausybinių struktūrų nesažiningos kažkokios tai veiklos ar politikos, e, bet neturi galimybę įtakoti tas politikos formavimo. Ir čia reikia kalbėti apie investuotojų teisėtas teises į turtą ir į valios institucijų teisėtas teises e, priimti teisės aktus, tačiau dažnai yra nukeliaujama daug toliau. Pavyzdžiui, Jukos byloje teismas turėjo paaiškinti gana skausmingą tokį faktą. E, byla buvo iškelta pažmogos teisų teisme ir teismas nustatė, kad pirmo protokolo prie konvencijos pirmas straipsnis dėl nusavybės teisų apsaugos nebuvo pažeistas ir teismas turėjo paaiškinti, kodėl investicija koncesijų teisė um, apima daug daugiau, numato daug daugiau, nei čia um, nuosavybės teisės buvo numatytos. Kazar byloje tai yra aiškiau pasakyta, yra minimalų standartai nustatyti mm, dėl to, kokias, į kokias teises turi teisę individai. Investicijų apsaugos sutartise yra kalbama apie subjektus, kurių tikslas yra paskatinti užniečius um, investuoti ir tai reiškia, kad būtent tokie dalykai, kurie taikomi ankstesniais atvejais, neturi būti taikomi čia, kad būtų praskėsusios taisyklės, sušvelnintosios taisyklės, apsaugos standartai, kurie yra aukštesni yra reikalavimai aukštesni netgi nei tokie, kurie yra nustatomi nacionaliniams subjektams ir netgi kurie yra nustatomi pagal tartautinės sutartis. Pirmininkė, jau prašyčiau baigti pasisakymą. Mm. E, taip. Dėl to, ar teismas turi sutikti su tuo, ar val, kažkuri valstybė yra atsakinga už tai, kad jos valdžios institucijos a, kažką tai neigiamo padarė dėl a, investuotojo. Ir čia išvada būtų gana paprasta. Arbitražo teismai turėtų būti apsaugoti nuo teisinio ir politinio kišimos iš valstybių. Ta autonomija nieko gero neduoda nei arbitražo teisiai, nei dalyvaujančių valstybių teisiai. Ačiū. Ačiū, daktarui Šepeliu. Dabar norėčiau pasveikinti mūsų tarpę daktarą Pablo Kortes. Lėčius Reunisterto atstovo dėl smulkių ieškinių procedūros. Jisai kalbės ir pristatys savo pasiūlymus. Ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė kalbėti jūsų parlamento komitete, pristatyti mūsų tyrimo rezultatus, reaguojant į komisijos pasiūlymą dėl smulkių ieškinių procedūros. Tai yra papildoma procedūra, kuri yra taikoma panašiems e, komerciniams ieškiniams, kurių suma neviršė 2000 eurų. Pagal patvirtintą procedūrą tik esant išimtinėms aplinkybėms teisėjas gali reikalauti surenkti atitinkamą svarstymą bylos. Uh, nagrinėjant tokius e, ieškinius. Ieškinių šalims nebūtina turėti jiems atstovaujančių teisininkų, nepaisant to dažniausiai jie yra. Didžiausias šios procedūros, kurią galima pasinaudoti visose valstybės narėse privalumas dėl smulkių ieškinių yra susijęs su tuo, kad <clears throat> teisėjas gali numatyti atitinkamą, paskelbti atitinkamą sprendimą eksekvator procedūra vadovaudamasis ir tai yra labai svarbu nagrinėjant tarp valstybinius ieškinius arba ieškinius tarp atskirų valstybių Manau, kad kiekviena valstybė narė dabar tokių iškinių yra e, pateikiama per 3000 per metus. Ir komisija, pateikdama savo pasiūlymą, rėmėsi keliais tyrimais, siekdama e, išspręsti svarbiausias problemas, buvo nustatyta, kad trys pagrindinės kliūtis yra nepakankamas informatumas, nes maždaug tik 12 procentų Europos piliečių žino apie tokias egzistuojančias smulkių ieškinių nagrinėjimo procedūras ir 5, 53 e, procentai teismo teisėjų ir darbuotojų netgi nėra girdėję apie tokias procedūras ir tie, kurie žino, nežino jų smulkmenų. Tokiu būdu e, ginčio šalis patiria neproporcingų finansinių išlaidų, nagrinėjant e, tokio pobūdžio smulkius ieškinius ir tai susiję daugiausiai su teismo išlaidomis. Manau, kad svarbiausias klausimas, kas turėtų galėti pasinaudoti šiomis procedūromis yra labai svarbus, nes procedūros yra numatytos smulkiam verslui, paprastiems piliečiams, o iš tikrųjų jomis naudojasi daugiausiai verslo subjektai. Dėl <clears throat> procedūrų taikymo, sprendimo gyvendinimo didelių problemų nekyla, nes sprendimai yra gyvendinami vadovantis nacionalinė teisė. Daugumą atveju tokie smulkus ieškiniai yra nagrinėjami valstybės narės teismuose. Tuo tarpu dabar Europos vartotojų apsaugos centrai ne rekomenduoja šią procedūrą naudotis e, vartotojams e, tarp valstybinių ieškinių atveju. Komisija pateikė atitinkamus pasiūlymus, kurie buvo 2014 lapkričio 19 paskelbti, dauguma jų yra priimtini, tačiau dėl kai kurių kyla tam tikrų keblumų, pavyzdžiui, dėl pasiūlymo, kaip, kokiu veiksmu reikia imtis, kad e, teismo sprendimai būtų įgyvendinti. Taip pat komisijoje pateikė pasiūlymą dėl Europinio mokėjimo orderio. Ir e, dėl aplinkybių, pagal kurias yra taikomos smulkiaiškinių procedūros e, ir buvo padidinta ieškinio suma nuo 2000 iki 10 tūkstančių, remiantis atliktų tyrimų rezultatų rezultatais galima teikti, kad jeigu ieškinio suma yra 5000 ar 10 tūkstančių, tai išlaidos ieškiniui išnagrinėti teisme yra panašios. Visi patikė tinkamus pasiūlymus, kaip turi būti nagrinėjami ieškiniai tarp valstybinių mastų, kaip turi būti vykdomas svarstymas teisme, reikia pasakyti, kad e, visi vietiniai teismai valstybėse narėse gali tokią procedūrą pasitelkti ir ją naudojant būtų galima smarkiai sumažinti e, ieškinio nagrinėjimo išlaidas, ypač pasitelkus egzistuojančias e, technologijas ir masto ekonomiką. Komisija rekomenduoja apriboti e, teismo nagrinėjimo, ieškinio nagrinėjimo mokestį iki 10 procentų nuo ieškinio sumos, taigi jeigu ieškinio sumas, sumas siektų 10 tūkstančių, tai bylos nagrinėjimo arba ieškinio nagrinėjimo mokestis negalėtų viršti tūkstančio eurų arba Ir e, taip pat kai kuriais atvejais siūloma sumažinti teismo mokestį iki 5 procentų. Taip pat e, rekomenduojama apriboti teismo e, sprendimo vertimo apimtis, apsiriboti tik pačiu sprendimu, neversti papildomas informacijas, tačiau komisijos pasiūlyme nepatikslinama, ar e, reikėtų užtikrinti tam tikrą paramą ieškovui, kuris teikia savo ieškinį kitoje valstybėje narėje. Nes uh, jeigu ieškinio šalis pareikštų valią susitarti, tai e, tokiu būdu reikėtų surenkti e, ieškinio viešą nagrinėjimą, o, prieš, o jeigu ne, tuomet ieškinys galėtų būti nagrinėjimas šalims nedalyvaujant. Manau, kad reikėtų skatinti taip pat informacijos klaidą, ne tik pateikiant atitinkamas nuorodas interneto puslapius, tačiau taip pat ir informuojant ieškinio šalis apie tam tikrus procedūrinius kalbinius aspektus, apie galimybę gauti teisinę pagalbą, e, netgi jeigu ta pagalba suteikiama už tam tikrą mokestį, kurį vėliau būtų galima susigražinti. Antra rekomendacija susijusi su nepakankama informacijos sklaida taip pat dėl smulkių iškinių procedūros ir jeigu ši procedūra būtų veiksminga, tai būtų geriausias būdas tą informaciją apie jos egzistavimą platinti ir galima būtų e, skelbti tam tikrą informaciją apie tarpininkavimo būdus ir schemas, e, nagrinėjant smulkius ieškinius. Nuo 14 metų e, sausio mėnesio veikia tinkamai interneto platforma, kurioje pateikiama informacija apie vartotojų teikiamus ieškinius ir būtent tos ieškinius galima nagrinėti arba ginčius galima spręsti tą platformą internetinę pasitelkus, jeigu jie nėra įsprendžiami, tuomet galima pasitelkti smulkių ieškinių nagrinėjimo procedūrą. ir ieškinį arba skundą pateikiantis e, asmenys e, turėtų pateikti informaciją, ar jie jau bandė pasitelkti tarpininką tam ginčiui spręsti ir jeigu nepasitelkė, tuomet ar norėtų tą padaryti. Nagrinėjant smulkius ieškinius vienoje valstybėje, toje pačioje valstybėje narėje dažnai pasitelkiamas telefoninis tarpininkas arba e, ieškinio šalims, e, kartais netgi paskambina teismo atstovai siūlydami ginčio šalims susitarti dar iki paskirtos teismo nagrinėjimo datos suteikia ir dažniausiai tokia sistema suveikia. <coughs> Aš manau, kad e, galbūt reglamentą būtų galima pasitelkti sprendžiant e, tokio pobūdžio ginčius e, tarp skirtingose šalise gyvenančių ginčio šalių tam, kad būtų galima, pavyzdžiui, suteikti lingvistinę paramą ginčio šalims. Pa, Apibendrindamas noriu tik pabrėžti, kad visi puikiai e, žinome, kad tarpininkavimas nėra panacėja nuo visų lygų, tačiau e, tai yra būdas mažiausiamis sąnaudomis susitarti, nei e, nagrinėjant bylą teisme. tai taip pat ši sistema taip pat suteikia galimybę sustiprinti piliečių pasitikėjimą bendrąją rinką, ypač e, dalyvaujant tarptautiniuose sandoriuose. Susteiksiu žodį Lydija Geringerdė Edinburgh, Teisės reikalų komiteto vicepirmininkai, kuri kartu yra ir pranešėja smulkių ieškinių nagrinėjimo reglamento klausimų. Prašau. Um, I will continue in my. Uh... Ačiū. Toliau tęsiu lenkų kalbą, nes visi mano dokumentai parengti tą kalbą. Prieš tai norėčiau labai padėkoti už šią įžangą. Pasidalinsiu savo pastabomis ir paskui tikiuosi vyks įdomi diskusija. pradedame, norėčiau pradėti nuo šio reglamento pavadinimo. Jis, e, jau, jau jis pats sukėlė mums abejonių. Tai yra, mums kilo abejonių, ar reikėtų taip jį vadinti smulkių ieškinių reglamentas. Mm, svarbiausia, kad jis būtų gerai suprantamas ir, ir uh, E, pasiteisintų visais atvejais. Kalbame apie e, nedidelės sumas iki 10 tūkstančių eurų, tačiau negali pavadinti tos sumos nedidelę sumą. Lietuvoje ar Bulgarijoje 10 tūkstančių eurų tikrai nėra nedidelė suma. Lyginant, palyginus su vidutinėmis e, pajamomis Lietuvoje ar Bulgarijoje. Jūri komitete e, pasiekėme sutarimo, kad reikia siekti, jog ta, ta, tas instrumentas geriau funkcionuotų. Reiktų jį reklamuoti tarp teisėjų, ne tik tarp vartotojų ne, detaliai visko nepristatinėsiu, nes komisijos pasiūlymas jau buvo išnagrinėtas, bet norėčiau paminėti keletą dalykų, dėl kurių asmenų gyvenimas komplikuojamas. Mokesčiai už teisininko paslaugas. Atlyginimas už teisininko paslaugas nėra e, mokamas kreditinė kortelė. Reikia šias paslaugas reikia atsiskaityti teismo pastate. Taigi, jeigu norite, kad išlaidos teisininkui būtų kuo mažesnis, tuomet vartotojai turėtų būti suinteresuoti šios procedūros e, panaudojimu. <clears throat> Ir tokių ieškinių dėl nedidelių sumų paplitimas jų nagrinėjimo atvejai atskleidė, kad su vartotojais ne visada tinkamai elgiamasi. Taigi tuo norėčiau ir inicijuoti diskusijas, kurioms galime skirti 20 minučių. Zaprašau, mój kolega, pan Buda. Kolega Buda paprašė žodžio Apreciez eu cele expuse aici de domnul profesor, apreciez uh, această um, propunere. Ačiū. Ačiū visiems kalbėtojams. Noriu pasidžiaugti komisijos pasiūlymų šią temą. Manau, kad reikėtų pamastyti apie šio pasiūlymo ap apimti. Kalbame apie sumas iki 2000 eurų. Komisija svarsto galimybę tą sumą padidinti iki 10 tūkstančių. EPP frakcijoje mes manome, kad fiziniams asmenims 5 tūkstančiai, o turėtų būti riba, o įmonėms ir judinėms asmenims 10 tūkstančių eurų. Ir noriu kai ką patikslinti. E, ta procedūra labai svarbi civilinės teisės rytyje. Tai ne tik priemonė, kuri būtų aktuali e, žmonių gyvenime, tai priemonė, kurios e, dėka būtų galima, instrumentas, kurio dėka būtų galima išvengti ėjimo į teismą žmonės žinotų, kad yra kitų instrumentų prieinamų jiems ir jie turėtų būti suinteresuoti tą priemonę panaudoti, pavyzdžiui, ypač mažos ir vidutinės įmonės. Taigi, ta nedidelių sumų išieškojimo procedūra Labai, labai svarbu, kokios bus nustatytos ribos - 5 tūkstančiai eurų fiziniams asmenims ir 10 tūkstančių juridiniams. Bet noriu kreiptis į tarybą ir komisiją ir paklausti, ar nebūtų įmanoma sudaryti individualios samdos sutartį nekalbu apie teisės, kurios kyla e, sumokant atlyginimą, bet pagal darbo teisę galioja procedūra, kuri turėtų būti taikytina, nes dešimtis milijonų Europos piliečių gyvena kitoje nei savo gimtoje šalyje. Jie ten, pažiūrėjau, išvykę svetur, kad dirbtų ir užsidirbtų, Ir kai žmonės sudaro darbo sutartį, ta sutartis gali būti ir atšaukta, jiems ne visada sumokama. Ir iškyla problemų. Galbūt tai būtų paskata žmonėms imtis priemonių prieš įmonę, kuri jiems nesumokėjo atlyginimo pagal ES teisės aktus tai manoma tik tuo atveju, jeigu tos šal... to, to, to įmonė turi savybę ES valstybė. Mūsų tikslas palengvinti žmonių gyvenimą ir būtent to siekiame. O kalbant apie kaštus, reikia stengtis, kad jie būtų minimalūs, nes kitaip logiška žmonės nebus linkę naudotis tą priemonę. Kalbame apie uh, žmonės su mažesnėmis pajamomis arba e, įmonės, kurių apyvarta yra vidutinė. Nes jie negalėtų atsiskaityti kreditinę kortelę internetu. Ir, ir tokiais atvejais pasitelkus šią procedūrą nereikėtų prisistatyti į teismą tiesiog reikėtų parodyti čekį. Bet manau, kad tą procedūrą turėtume jos taikymą išplėtoti. Ačiū. Ar bus dar norinčių pasisakyti? Nematau daugiau prašančių žodžio. Norėčiau papasakoti, kokie kiti etapai laukia šios procedūros. Ateinančiamis savaitėmis bus parengti kompromisai, remiantis patiktais pasiūlymais. Ir kitame mūsų posėdėje kovo mėnesį juos ir svarstysime ir dėl jų balsuosime. Paskui jūri komitetas mus įgalios dėrėtis su taryba. Mes žinome, kad taryba laikosi kitokios nuomonės dėl mūsų pasiūlymų. Žinome ir kokios pasiūlymus pateikė komisija. Ir tikimės kad Latvijos pirmininkavimo metu bus galimybė šiuos instrumentus patvirtinti ir jie bus prieinami piliečiams. Ir mm, tai turėtų būti ypač paranku fiziniams asmenims. Ačiū. Taip, prašau žodis jums. Ačiū, ponė. Trumpai norėčiau uh, kai ką pakomentuoti. Vyksta diskusija dėl to, ar reikėtų nustatyti skirtingas finansinės ribas fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims įmonėms. Manau, jog turime nepamiršti, kad Europos ieškinių dėl nedidelių sumų e, procedūros alternatyva yra ėjimas į teismą ir dalyvavimas teismo posėdžiuose. Tai nelogiška. Aš suprantu, kad kai kuriuose šalise 5000 eurų nėra didelė suma, tačiau tai nepateisina e, tos alternatyvos, tai yra prievolės vykti į teismą ir dalyvauti teismo bilinėjimėsi teisme. Kitas dalykas. Svarbu, kad mokėjimą būtų galima padaryti internetu, pasinaudojant kredito kortelę, tačiau būtų našiau, jei ta sistema būtų centralizuota, jei kiekviena valstybė narė suteiktų galimybę visiems vietos teismams tą sistemą tvarkyti, bet tokius praktinius klausimus valstybės turėtų pačios nuspręsti, bet bent jau turėtų būti žinomi tokios sistemos privalumai. Ačiū už pasiūlymus. Atrodo, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl galime perėti prie kitos mūsų temos. Noriu pasveikinti profesą, profesorių Depalo iš ADR centro. Ačiū, laba diena visiems. Ypač noriu padėkoti renginio organizatoriams ir už kvietimą pakalbėti apie med... tarpininkavimą kaip ginčių sprendimo alternatyvą. Ginčiai teismuose niekada e, nebuvo, ne, svarstymas nevyko sparčiai. Čia matote karikatūrą, kur dvi pusės ginčiasi dėl karvės, o per vidurį sėdi teisėjas, kuris melžia karvę. Šios iliustracijos esmė yra tai, kad bilinėjimasis yra našta ekonomikai ir tai neleidžia užbaigti bendros rinkos sukūrimo. Tai taip pat e, papildoma našta valstybių biudžetui, kai tais laikais, kai reikia taupyti ir ypač viešojo sektoriaus lėšas. E, tarpininkavimas, kaip girdėjome, yra naudingas ir praeito amžiaus dešimtame dešimtmetyje ši priemonė buvo pradėta naudoti. Kaip girdėjote, taip pat ginčio pusės pasitelkusios šią procedūrą pasinaudoja tarpininko pagalba ir tai sutrumpina e, procesą ir e, išlaidos yra mažesnės ir tai leidžia nesusipykti žmonėms e, 2008-52 direktyvoje yra nuostatos dėl e, konfidencialumo, e, paslapčių apsaugos, taip pat galimybės teisėjams suteikti e, tarpininko vaidmenį. Nežiūrinti tai, praėjus septyniems metams po direktyvos patvirtinimo komisijos komiteto ir kitų institucijų tyrimas atskleidė, kad ta procedūra naudosiu tik 0,05 procentai e, ginčio pusių. Labai, tai lab, labai nedaug, kas čia reikia, tai kad kasmet e, civilinės, civilinėse teismuose nagrinėjama 20 milijonų bylų. Būtent dėl to, kad e, ne, nepa, netenkinamos direktyvos pirmajame straipsnėje išdėstytos sąlygos. Tai paradoksas, tai e, procedūra, kuria, žmonėm, kuria žmonės nesinaudoja ir dėl to prarandama daugybė, didžiulės lėšos, milijardai eurų, jei nors pusė visų bylų būtų sprendžiami, sprendžiamas pasitelkus šią procedūrą, būtų galima sutaupyti milžiniškas sumas. Manau, kad nebegalime toleruoti šios paradoksalios situacijos, nes prieš penkis metus Europos Teisingumo teismas parengė labai konkrečias gairias, kaip e, užtikrinti, kad tarpininkavimas veiktų. Alacinį byloje teismas pareiškė, kad e, jei ta procedūra netampa privaloma, ji netaps veiksminga, nes e, pasitelkus ją išveng, išvengiame vėlavimo, taip pat jį labai nedaug kainuoja. Pagal direktyvą tai yra alternatyvi priemonė, tačiau valstybės neprivalo jos taikyti. Tačiau gera valdysena kartais reiškia e, privaloma tvarka dėgiami naudingi pavyzdžiai, kaip pavyzdžiui, privalu e, vairuojant motociklą dėvėti šalmą, prisisekti saugos diržai automobilyje arba negalima rūkyti kavinėse. Kaip žinome, jeigu nebūtų saugaus eismo taisyklių, žmonės neprisisektų diržais. Ar kažin ar Ovidijus važiuodamas motociklu Romoje praeis 2000 metų po jo gyvenamo laikotarpio užsidėtų šalmą, jei tai nebūtų privaloma. Būtų geriausia, jei tarpininkavimo procedūra taptų teisminio proceso dalimi ir tai, tai būtų galimybė, kuri būtų suteikiama bylos šalims. Pateiksiu pavyzdį kaip. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie e, organų donorystę buvo ištirta situacija čia ir paaiškėjo, kad daugybė žmonių Europoje yra pas, nori, kad jų organai būtų panaudoti jiems e, mirus. Austrijoje beveik 100 procentų pasirengė juos do, organus paukoti, o Vokietijoje tik 12 procentų. Šalise, kur toks no, noras, žmonių noras atiduoti savo organus buvo labai nedidelis, žmonės buvo e, paprašyti paaiškinti, kodėl taip yra. Dėl to, kad buvo pasirinkta netinkama apklausos sistema, buvo gautas atvirkštinis nei pagaidauta rezultatas. Ir kalbant apie tarpininkavimo procesas, ginčio šalis gali pasirinkti ar eiti į teismą, ar rinktis tarpininkavimą. 27 šalise yra tokia padėtis. Ir tarpininkavimo atveju užfiksuota e, daugiau nei 10 tūkstančių, o kai kuriuose tik po 2 tūkstančius. Kaip užtikrinti, kad e, tarpininkavimo e, atvejų skaičius išauktų iki, 100, iki 150 tūkstančių per metus. Italijoje nagrinėjant ginčius e, šalis privalo privalomai susitikti su tarpininku prieš pasirinkdamos bylos nagrinėjimą teisme. Tai kainuoja tik 4 eurus. Paskui šalis gali nuspręsti eiti į teismą ir visiškai nemokėti tarpininkui už tą susitikimą. Ir tik jeigu abi šalis nusprendžia rinktis tarpininko paslaugas, e, pa, pritaikoma tarpininkavimo procedūra. Kurį laiką Italijoje e, tarpininkavimas taip pat buvo alternatyvi procedūra ir tarpininkavimo atvejų skaičius buvo labai nedėlis, tačiau jų skaičius uh, Tarpininkavimo atvejų skaičius išaugo, išaugo tada, kai tas susitikimas pasidarė privalomas. O 2014-aisiais e, tarpininkavimo e, procedūrų skaičius išaugo, kai tai tapo alternatyva. Galimybė rinktis tarpininkavimą užtikrino sėkmės e, atveju augimą. Kai kas teigia, kad e, bylo šalis e, moka už procesą teisme ir jeigu jo, jie privalo nors truputį mokėti už tarpininkavimo paslaugas, tai juos atgrasys nuo tos procedūros. Ir reikia pasakyti, kad 70 procentų visų išlaidų apmoka tie, kurie nesinaudoja tos procedūros e, paslaugomis, nes e, bylos e, šalis moka tik 30 procentų vis, visos sumos, o valstybė net neprivalo naudoti, leisti mokesčių mokėtojų pinigų, nes tarpininkavimo paslaugas siūlančios organizacijos yra pasiruošę pačios bandyti pritraukti susidomėjimą ir įsiūlyti savo paslaugą. Tarpininkavimo paslauga tampa ypač įdomi, nes ši direktyva bus persvarstoma, taip pat reikia atsižvelgti į tendencijas pasaulyje. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje e, šeimų ginčiuose uh, E, šalis nebegali iš karto kreiptis į teismą būtina prieš tai susitikti su tarpininkavimo e, organizacijų atstovais. Tačiau tai sistema nėra labai sėkminga. Graikijoje taip pat nesenyvės tos panašios priemonės. Ten to prasidara yra privaloma, o ES lygmenių buvo pasiūlyti pakeitimai tarpininkavimo procedūrai ir ji taps privaloma didelių įmo, didelėms įmonėms, e, draudimo brokerių bendrovėms, ne atskiriams vartotojams. Tikėtina, kad ta pramonė tokiai priemoniai priešinsis. ES neturėtų praleisti galimybės palengvinti Europos piliečių gyvenimo, patobulinti jį, E, dėkdama veiksmingesnė tarpininkavimo politika. 2008 direktyvos pakeitimai remiantis Teisingumo teismo e, rekomendacijomis būtų, duotų tikrai gerų rezultatų, nes bent jau kai kuriais atvejais turėtų įsigalioti prievolė rinktis tarpininkavimo procedūrą. Žinoma, vis dėlto reikėtų palikti galimybę šalims nenorinčiams rinktis tarpininkavimo jo nesirinkti. Nuo 2013 rugsėjo mėnesio aš vadovauju projektui, kurio tikslas sukurti tarpininkavimo e, centrą Afganistane. Aš tik, ne, negalėjau panaudoti šios skaidrės Afganistane, nes būčiau buvęs ap, apkaltintas šventvagystė. Uh, Ir noriu pasakyti štai ką. Jei Dievas atidarytų tarpininkavimo centrą žemėje, nes eilė nesusidarytų, nebent būtų dėgiama tinkama e, tarpininkavimo politika. Taip yra dėl to, kad Dievas sutvėrė mus tokius, kokius sutvėrė. Tai yra, mes nesugebame našiai ginčytis. Turim, turite dėkti tarpininkavimo procedūrą įvairiais, įvairių ginčio atvejais visuomenė. Manau, kad jūs galite to pasiekti ir turėtumėte pabandyti tai. Noriu visų kolegų vardu, kurie draugą su manimi parengė šį pristatymą, jums padėkoti. Uh, Labai ačiū šį įdomų pasisakymą. Dabar suteikiu žodį daktarui Musker, jis yra Austrijos aukščiausio teismo teisėjas ir jis pristatys mums paskutinę temą. Uh, that, uh... Perskaičiau savo dokumentuose, kad uh, jis kartu dalyvavo rengimo komitete rengiant uh, Hagos konvenciją dėl teismų sustarimų pasirinkimo, taigi jis tikrai kvalifikuotas kalbėti šią temą. Prašom, mes dabar klausomės jūsų. Oh, hey, Ačiū, pirmininkė, dabar jūs išgirsite kiek kitokį pasisakymą nei prieš tai kalbėsiu apie du naujus teisinius instrumentus, kurie galioja ar tuoj pradės galioti. Mm, neturiu jokių politinių pareiškimų, aš tiesiog noriu jums prisitikti priemonės. 2005 metų Hagos konvencija, kuri įsigalio šių metų pabaigoje, antrą pusmetį ir Briuselio vienas reglamento peržiūrėto dokumento. Uh, Tuose instrumentuose kalbam apie jurisdikciją ir e, teismo sprendimų įgyvendimą, vykdymą. Aš kalbu apie šių dviejų instrumentų poveikį ginčių sprendimui tarptautinėse verslo sutartyse. Jeigu turite tarptautinę verslo sutartį ir yra pažeidžiama ta sutartis, kažką reikia daryti. Galbūt galima kreiptis tarpininkavimo, bet kartais reikia, kad būtų priimtas sprendimas formaliai. Taigi dabar yra du būdai, kaip galima spręsti tokius klausimus. Arba galima kreiptis į valstybės teismus, arba galima kreiptis į arbitražo teismus. Turiu atsakyti tokį klausimą. Kas spręs, kuris valstybės teismas spręs, ar arbitražas, kuris spręs, ar e, tas e, sprendimas paskui bus vykdomas teismo e, valstybėje ar kitose valstybėse. Jei pasirenkate arbitražo kelią, turite taikyti New Yorko konvenciją, kuri daugumai iš jūsų tikriausiai yra žinoma. Tai yra labai sėkminga konvencija. 151 yra konvencijos šalis. Ir jeigu yra arbitražo susitarimas komercinėje sutartyje, tai valstybių teismų jurisdikcija atmetama visose susirinčiuose šalise ir arbitražo uh, komisijos sprendimas bus e, vykdomas visose sutarties, susitarančiose konvencijos šalise. Taigi arbitražas paprastai veikia. Ką e, konvencijos šalis nusprendė? Jos nori, kad galimi ginčiai būtų sprendžiami valstybių teismų, tai jeigu taip jos nusprendžia, tai galima tada taikyti teismo pasirinkimą susitarimą ir tada nusprendžiama, kad konkretus kažkoks teismas turi spręsti tą ginčą. Mm, Briuselio vienas name reglamente yra aiškios taisyklės dėl teismo pasirinkimo, kad e, valstybė vieno, viena valstybė nusprendžia, kad kitos valstybės teismo jurisdikcija atmetama yra pasirinkima kitos valstybės narės jurisdikcija. Valstybių narių yra daug mažiau nei New Yorko arbitražo konvencijos šalių. Taigi Briuselio vienas sistema veikia tik Europos Sąjungoje. Mm, Briuselio vienas reglamente tiek sename, tiek naujame variante nėra jokių nuostatų dėl teismo pasirinkimo pasirenkant trečios šalies teismą. Taigi čia visiškai nėra jokio teisinio tikrumo pagal Briuselio vieną sistemą, jeigu šalis pasirenka trečios valstybės teismą arba kitaip pažvelgus, jeigu jos pasirenka uh, Mm, valstybės teismą ir nori, kad tos valstybės e, teismo sprendimas galiotų trečia valstybė. Tai nėra jokių taisyklių taip pat užtikrinti. Taigi čia yra labai aiškis pragatėse taisyklėse ir galbūt iš tikrųjų yra tam tikra konkurencija tarp valstybių teismų ir arbitražo struktūrų. Jeigu dalyvauja tik tai ES valstybės narės, tai tuomet ir New Yorko konvencija, ir Briuselio vienas dokumentas suteikia mm, teisinį tikrumą. Tuomet teismo pasirinkimas yra galima alternatyva arbitražu, jeigu abi valstybės dalyvaujančios yra narės. Tačiau, jeigu yra trečia valstybė, arbitražas teisinį tikrumą garantuoja. Tuo tarpu trečios, santykis su trečia valstybė nėra apimami Briuselio vienos reglamente, taigi čia trūksta teisinio tikrumo teismo pasirinkimo atveju. Norint galvoti apie teismo pasirinkimo konvenciją, būtų galima tokiu būdu užtikrinti teisinį tikrumą lygiai grečiai arbitražo susitarimams. Tokios galimos konvencijos dėl teismų pasirinkimo civilinėse komercinėse bylose tarptautinėse nenumatoma. Tai reiškia, kai yra komercinės sutartis, E, teismo pasirinkimo konvencijoje yra trys pagrindinės taisyklės. Pasirinktas teismas turi nagrinėti bylą, kitos sutarinčios šalies teismas turi suspenduoti arba panaikinti procesą. Tai yra procesas negali, byla negali būti nagrinėjama kitur. Ir sprendimas turi būti vykdamas visose sutarinčiose šalise. Taigi, tai viskas tikrai lygi gretų New Yorko arbitražo konvencijai. ta naujoji teismo pasirinkimo konvencija ir įsigalios e, šių metų antrą pusę. Taryba nusprendė, kad ES tuomet prisijungs prie šios konvencijos. Briuselio vienas reglamento peržiūrėtoje versijoje yra du elementai mm, dėl teismo pasirinkimo susitarimo į tai atsižvelgta peržiūrėtame dokumento variante ir dabar naujame Briuselis vienas reglamente, Briuselis vienas A reglamente turime kiek kitokią formuotę dėl teismo pasirinkimo. Tai yra techniškai e, formuotė suderintos su um, teismo pasirinkimo konvencija ir tai reiškia, kad jeigu um, teismo pasirinkimas susitarimas galioja pagal tą teismo pasirinkimo konvenciją, tai aišku, jis tuomet galioja ir pagal Briuselio vienas naują variantą. Tai yra tokia paralelė, tačiau atvirkštinis palyginimas negalioja. Briuselio vienas tie reikalavimai yra kiek laisvesni gali būti taip, kad tas susitarimas, pavyzdžiui, galios pagal Briselio vienas e, reglamentą, bet negalios pagal Hagos konvenciją. E, Europos Sąjungoje tas teismo pasirinkimo sutarimas galiotų, tačiau santykiuose su trečiosiamis valstybėmis ne. Tačiau jeigu turite, pavyzdžiui, teismo pasirinkimo sutarimą raštu, net jeigu tai yra, yra elektroninėmis priemonėmis sudarytas sutarimas, tai jis tada būtų galiojantis ir pagal Briselės vienas, ir pagal uh, Hagos konvenciją. Dabar naujos yra taisyklės dėl lease pendants. Buvo uh, e, Briuselio vienas e, sename reglamente, sena tokia problema. Briuselis vienas reglamente buvo tokia taisyklė, kad Jeigu yra lygiai grečiai vykstančios procedūros teismuose, tai vis, tas teismas, į kurį buvo kreiptasi pirma, turi pirmenybę, o tas teismas, į kurį buvo kreiptasi antroje vietoje, turi suspenduoti procedūros procesą. Uh, Tik tai jeigu tas teismas, į kurį buvo kreiptasi pirma, atmeta tą procesą, tik tuomet gali tas teismas, į kurį antrą buvo kreiptasi imtis nagrinėjimo. Iš tikrųjų buvo problema pirmai, nes pavyzdžiui, jeigu šalis susitarė dėl vieno teismo, viena iš, e, pažiūrėjau, kontrakto šalių gali pažeisti tą teismo pasirinkimo sprendimą ir kreiptis į kitos valstybės teismą, galbūt tokios valstybės, kur procedūros e, vyksta labai lietai ir tuomet byla galėtų įstrikti. Mhm. Todėl Bruselis 1A e, reglamente, tai yra Bruselis 1 reglamento naujesnėje versijoje, dabar yra labai aiškiai pasakyta, kad e, tas teismas, kuris buvo pasirinktas, turi pirmenybę net. E, tai reiškia, kad dabar jau nebegaliuoja tos senosios taisyklės dėl to, kuri, į kurį teismą buvo kreiptasi pirma ar antroje vietoje. E, teismo pasirinkimo konvencijoje yra aiškiai pasakyta, kad paskirtasis teismas, um, kuris buvo pasirinktas pagal teismo pasirinkimo susitarimą, turi pirmenybę, nežiūrint eiliškumo e, jeigu eina kalba apie tokias e, konkurenčias sistemas, valstybės teismo arba arbitražo, Tokia konvencija užtikrina didesnį teisinį tikrumą ginčiuose su trečiosiamis valstybėmis. Tai yra naujas dalykas. Kol kas teismo pasirinkimo konvencija reikia pasakyti, sukūrė tikrai uh, tvirtą alternatyvą arbitražo uh, sistemai, nes tuomet tokia konvencija dėl teismo pasirinkimo sukuria teisinį tikrumą um, komercinio kontrakto šalims. Tačiau vis tik tai išlieka viena problema. Viskas priklauso uh, nuo to, ar bus toliau ratifikuota ta teismo pasirinkimo konvencija. Taip, jis įgalios šių metų antrame pusmetyje, ES valstybių narių atžvilgių ir Meksikos atžvilgių. O paskui mes turėsime laukti, ar kitos pagrindinės svarbiausios ekonomikos valstybės irgi prisijungs prie šios konvencijos. Jeigu taip, tai turėsime tikrai lygiai grečią e, sistemą arbitražo sistemai. O jeigu ne, New Yorko konvencijos e, sėkmė bus tik tokia, kokia buvo iki šiandien. Ačiū. Thank you for uh, this uh, very interesting. Labai ačiū už e, šias įdomias mintis apie ateities perspektyvas. Mes tikimės, kad ratifikacija įvyks. Dabar uh, turime laiko paskutinėms diskusijoms dėl tarpininkavimo ir arbitražo, kas norėtų kalbėti. Hmm. Aš vieną klausimą turiu dėl tarpininkavimo ir galimybės nepasinaudoti šią sistemą. Ar e, ji yra taikoma tiek komercinėje, tiek civilinėje teisėje, ar yra skirtimo. E, atsakymas, na, ta sistema yra daug veiksmingesnė nei alternatyvi sistema. E, tai yra galimybės pasitelkti tarpininkų sistema. 93-aisiais e, Italijoje, 94-aisiais Prancūzijoje ta sistema veikė ir jos veikimo rezultatai parodė, kad iš tiesų neveikia. E, Priežastis yra antropologinis, nes jeigu jūs mane puolate, tai aš ne, neketinu ieškoti tarpininko, kad apsiginčiau. Nes jeigu <clears throat> naudojate jėgą tai, e, ar kokį nors veiksmą, tai galite su, tikėtis atoveiksmą, panaudojant jėgą. Taigi e, žmonės nėra linkę tarpininkauti arba iškoti tarpininkavimą. Jie linkia arba kovoti, arba vengti kovos. Nes uh, Neveltui sakoma, kad teisininkas gali e, užtęsti bylos nagrinėjimą, o geras teisininkas gali užtęsti bylos nagrinėjimą labai ilgai. Taigi, jeigu tarpininkavimas nebūtų nustatytas kaip prievolė, tai būtų sunku įsivaizduoti, kad žmonės e, būtų linkę ją pasinaudoti, o e, ta privaloma sistema <clears throat> Nu, būtent numato bent jau tam tikrą prievalę žmonėms pabandyti, pamėginti pasinaudoti tarpininkavimo taikinimo paslaugomis ir e, tikrai negalima sakyti, kad čia yra panacėja ar e, anatema tačiau bent jau yra numatoma, suteikima galimybė pasinaudoti tokia sistema ir jeigu jos atnešami rezultatai bus teigiami, tai bus galima ją naudoti toliau, jeigu neigiami, tai ieškoti kažko kito. Tačiau mes galime visomis įmanomomis lėšomis tą taikinimo procedūrą tarpininkavimo procedūras skatinti, tačiau net ir pasitelkus visus pasaulio pinigus e, tikrai e, nebūtų galima rasti šalies, kurioje ta sistema veiktų tobulai. Pirmininkė, manau, kad e, prieartėjame prie mūsų renginio pabaigos. Noriu visiems padėkoti už dalyvavimą, bent jau man šis formas buvo labai naudingas, aš tikiuosi, kad jums taip pat mes gavome daug peno mintims, galvodami e, peno mintims ir pasimėjus pasiūlymams, kaip reikėtų ateityje teikti siūlymus ir kokius e, aktus tvirtinti tarptautinės privatinės teisės rytyje. Aš tikiuosi, kad 2017 vėl susitiksime per kitą, per kitą mūsų praktinį seminarą, taigi laiko iki jo dar yra labai daug ir tada galėsime įvertinti, kokią pasiekime pažangą. Taigi pabaigą norėčiau padėkoti visiems nacionalinių parlamento atstovams, Europos parlamento nariams, kitiems mūsų renginio dalyviams, pareigūnams ypač noriu padėkoti mūsų ekspertams, kurie smarkiai pagyvino mūsų diskusijos ir taip pat norėčiau padėkoti C politikos departamento darbuotojams, nacionalinių parlamentų direktorato atstovams ir sekretariato darbuotojams, taip pat ir tiems kolegams, kurie vertė mūsų diskusijas. Taigi, dėkoju visiems, linkiu gero vakaro ir geros kelionės namo. Ačiū.